the guests, the speakers. Gerbiami svečiai, kalbėtojai, dalyviai, man didelė garbė pradėti tarp parlamentinio komiteto posėdį Tartautinės moters dienos proga. E, šiandienos susitikimo tema - moterų gale politikoje. Labai malonu šiandien, kad dalyvauja narių iš 16 ES nacionalinių parlamentų ir Norvegijos. Mes labai džiaugiamės galėdami pasveikinti jūs visus ir išklausyti jūsų pasisakymų šiuose svarbiose diskusijose. Pirmiausiai, aš norėčiau kelis praktinius pranešimus paskelbti. Šis renginys yra organizuojamas kartu su santykia, direktoratu santykiams su nacionaliniais parlamentais verčiama žodžiu į beveik visas ES kalbas, išskyrus airių kalbą. Šis posėdis yra transliuojamas internetu. Per, įžanginį, per įžanginę renginio dalį dalyviai neturės galimybės pasisakyti, tačiau jie turės galimybę pasisakyti per diskusijas. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad pasisakymams prelegentų ir dalyvių pasisakymams laikas yra ribojamas ir viso renginio metu pasitelksime laikrodį, kad galėtumėme geriau prižiūrėti laiką. Jeigu norės pasisakyti nacionalinių parlamentų nariai, e, kviečiu juos užpildyti vieną iš blankų, kuriuos surinks ir išdalins salės tvarkdariai. Jeigu esate Twitterio vartotojas, turėkite omeny, kad mūsų renginio e, pavadinimas Women's Power in Politics. Na, o dabar e, įžanginiam pasisakymui, sveikinimo pasisakymui kviečiu Europos parlamento pirmininką Antonijo Tajanį pasisakyti. Prašau, ponė pirmininkė. Much, Ačiū, gerbiamoji Vilija. ponę Kroatijos Respublikos prezidentę, ponę Dimitrijus, ponę Verą, komisarė už teisingumą, vartotojų teisės ir lyčių lygybę yra atsakinga ponė Vera. Taigi labai malonu jūs visus čia šiandien matyti, e, švesti ir paminėti Tarptautinę moteris dieną. Tai yra labai svarbi šventė mūsų mamoms, seserims, dukroms ir mūsų kolegiams čia Europos parlamente. Šiandienos pasaulyje moteris susiduria su diskriminacija ir neprimtinu smurtu. To pastebime dėja vis dar ir ES. ES yra vienas labiausiai klestinčių teis, teisingų e, regionų pasaulyje. Ir taip yra dėl to, kad ES yra viena e, e, egalitariškiausių visuomenių pasaulyje, kur užtikrinama lygybė vyrams ir moterims. Tai yra mūsų, lyčių lygybė yra mūsų visuomenės ramstis ir labai svarbu ir toliau tęsti pastangas, kadangi darbo mūsų laukia dar nemažai daugelies ryčių. Lygybė visų pirma yra laisvės klausimas, laisvės rinktis. Kokia turėtų būti tavo ateitis, ar tu nori dirbti, ar tu nori mokytis. Ir tai yra e, laisvė nuo stereotipų. Europos parlamentas visuomet gynė moterų teisės savo institucijoje ir už ES ribų. Aš prisimenu, kai buvo primtas sprendimas e, dėl Korvino Mikė, mūsų buvusio kolegos pasisakymo, neįtikėtino pasisakymo Europos parlamento plenarinių posėdžių salėje. Taigi parlamentas didelį dėmesį skiria tokiems dalykams. Azabibi, pavyzdžiui, išlaisvinimui arba Sakrovo premija, pavyzdžiui, buvo suteikta drąsiai moteriai Malalai, Jusafsai, Nadija Murai taip pat ir Lamija Bašar. Ir mes daug dirbame, gindami Dafnės Karuaną Galisiją atminimą, drąsios žurnalistės, kuri buvo nužudyta Maltoje atminimą. Prieš vienerius metus ji buvo nužudyta. Mes norime žinoti pavardę ne tik žudikų, bet ir tų žudikų tėvų ir motinų pavardas. Mes turime dirbti daugiau, mums reikia daugiau moterų politikoje, mums reikia moterų aukštose pareigose, versle. Ir tai nėra tas klausimas, kad reikia rinktis tarp vyrų ir moterų. Tiesiog tai yra stipresnės Europos klausimas. To mes nepasieksime, jeigu nepripažinsime visapusiškai moter, moterų teisių. Tai yra kova už orumą ir moterų mums reikia politikoje ir atsakingose pareigose. Dėkoju. Thank you, thank you very... Ačiū. Pone pirmininkė Antonijo Tajanė už sveikinimo kalbą, o dabar žodis vicepirmininkui, Europos parlamento vicepirmininkui, ponui Papadimulis, prašau. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už dalyvavimas šiame renginyje, jis yra labai svarbus. Likus tik tai dienai iki tarptautinės moters dienos, likus 80 dienų iki Europos parlamento rinkimų. Ir aš pasisakysiu kaip vicepirmininkas atsakingas už lygybę ir įvairovę. Ir aš norėčiau pereiti į mano gimtają kalbą - graikų kalbą. Taigi kviečiu visus užsidėti ausines. Tai Ypatingai džiaugiuosi dėl to, kad matau tiek daug dalyvių e, šiame susitikime atstovaujančių įvairioms šalims. Ir aš norėčiau pasakyti, pasidalinti keliomis mintimis labai trumpai apie tai, ką mes nuveikėme Europos parlamente, kad skatintumėme lyčių lygybę ką padarėme per pastarosius penkerius metus. Ir aš norėčiau pasakyti, kad kalbu ne tik kaip vicepirmininkas atsakingas už šios klausimus, bet ir kaip pilietis, kuris labai aukštai vertina šios klausimus ir rimtai žiūri į lyčių lygybės klausimus. Man atrodo, kad jeigu norime, kad moterys praktikoje pasiektų savo lygybės, turi būti suteikiama joms galimybė būti labiau matomoms, kad jos tikrai galėtų pasidžiaugti vienodomis galimybėmis ir kad jos būtų matomai atstovaujamos politikoje ir kitur. Čia Europos parlamente turime daug puikių moterų, politinių frakcijų pirmininkių, vicepirmininkių, komitetų pirmininkių moterų. Ir moterys politikoje, na, norėčiau pasakyti, kad moterų dalyvavimas ir veikla tikrai yra gan aktyvi čia Europos parlamente. Tačiau jeigu pažvelgtumėme į aukščiausius struktūrinius lygmenis Europos Sąjungoje, pamatytumėme, kad tarybai vadovauja vyras, komisijai taipogi vadovauja vyras ir taip pat Europos parlamentui vadovauja vyras, Centriniam bankui taip pat vyras. Ekosoko, Ekosokė socialinių ekonominių reikalų komitete taip pat vyras vadovauja šią instituciją ir regionų komitetui taip pat vadovauja vyras. Ar nelaikas turėti moterų, kurios vadovautų šioms struktūroms? Ir mano nuomonė taip. Moterys reikalingos, reikalinga, kad jos eitų tokias svarbias pareigas ir ypatingai artėjant Europos parlamento rinkimams, aš tikiuosi, kad tikrai surenksime nemažai diskusijų ir tam tikrą prasme galbūt padėsime moteriams įsitvirtinti tose aukštesnėse pareigose. Dar vienas pastebėjimas šiandieną. Sėdime salėje, kur dauguma yra moterų. Bet dėja, tai yra išimtis, ponios ir ponai. Labai dažnai tokiuose viešose diskusijose uh, komisijų diskusijose daugiausiai matome vyrus. Ir aš tikiuosi, kad ir tai pasikeis. Dabar matome ponę Jūrovą, kuri irgi užsima iniciatyvą, kad tai pasikeistų. Nes jeigu mes neužtikrinsime moteriams matomumo, galimybės dalyvauti tokiuose renginiuose, seminaruose, posėdžiuose, tada moteriams sudėtingiau pasiekti tą atstovavimo lygį, kurio jos nusipelnė. Europos parlamente turime aukštų pareigūnų darbo grupę, kurią aš pirmininkauju, kuri vienbalsiškai patvirtino ir prieimė, taip pat ir parlamento valdyboje, patvirtino programą, kuria siekiama Europos parlamente praktikoje įdėkti lyčių lygybę. Ir buvo imtasi labai pozityvių veiksmų. Pavyzdžiui, 2018 metais 58 procentai naujų skyrių vadovių yra moterys. Kalbant apie vidutinės grandies vadybos lygmenį, nuo 30 iki 40 procentų išaugo moterų dalyvavimas, kalbant apie skyrių vadovų lygmenį. Kalbant apie generalinių direktoratų vadovų lygmenį, čia vėlgi tikslas buvo 35 procentai turėti moterų, pasiekėme 34 procentus, taigi beveik įgyvendinome pasiektą tikslą. Kalbant mhm. apie generalinius direktorius, tai yra kaip ir aukščiausia pozicija, aukščiausias valdymo ligmuo. Čia skaičius dėja yra mažiau nei 20 procentų. Ir tai reiškia, kad kai kylame į viršų, matome, kad lyčių lygybės vis mažiau. Kalbant apie pareigas. Taip pat turime parengę ir programą dėl e, lyčių prasme neutralios kalbos, taip pat ir priekabiavimo klausimas yra sprendžiamas ir Europos parlamento viduje, ir, aišku, tai susiję ir su myčių judėjimu, kuris e, pasireiškia Europos parlamente, buvo pasiekta nemažai pažangos, to nepakanka, reiks dar e, padirbėti ir pagal atliktą Junktinių tautų studiją, jeigu mes ir toliau dirbsime tuo pačiu ritmu, pasieksime lyčių lygybės per 182 dviejus metus. Tai pagalvokime, kiek užtruks laiko. Turime paspartinti tuos procesus. Ir tą mes turime daryti. Aišku, moterys e, to judėjimo, siekiant to tikslo, turi būti avangardė, bet ir, moti, ir vyrai turi dalyvauti lyčių lygybės uh, procesuose. Tai yra demokratijos klausimas, to nepamirškime, ponios ir ponai. Ačiū. Much, Ačiū, ponia vicepirmininkė Papadimuliu, už pasisakymą. Ir dabar man labai malonu sutikti žodį Kroatijos Respublikos prezidentiai. Poniai Grabar Kitarovič, kuri lankosi šiandien mūsų renginyje, tai yra viena žinomiausių e, Europos politikių valstybės vadovių. Jos e, darbas ir jos posto matomumas yra labai svarbus pavyzdys jaunai kartai, kad moteris gali pasiekti viską. Todėl man labai malonu suteikti žodį poniai Kolindai Grabar Kitarovič, e, e, Kroatijos Respublikos prezidentijai, kuri pasakys svarbiausią sveikinamąją kalbą. Ačiū, ponė. Komit parlamento vicepirmininkė, e, lyčių lygybės grupės pirmininkė, ponė FAM komiteto pirmininkė, ponė komisijos narė, gerbiami parlamento nariai, e, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai, ponios ir ponai. Man labai malonu būti čia ir kreiptis į Jūs. E, Tartautinės moters dienos išvakarėse. Manau, kad moters teisų, moterų teisų sklaida yra viena svarbiausių mano užduočių kaip Europos pilietės ir kaip pasaulio pilietės. Šiandien e, su čia esu pirmoji Kroatijos Respublikos prezidentė. Tai nėra savaime suprantamas dalykas ir aš jo nelaikau savaime suprantamu dalyku. Turiu e, aktyviai kovoti ir ištingai dirbti savo poste politikoje. Man teko įveikti daug stiklinių lubų ir tai man kainavo nemažai asmeninio pastangų. Moteris e, ilgą laiką jau kovoja už savo teisės ir lygybę ir mūsų kova tęsiasi kai kuriuos dalykus verta kartoti nuolatos. Moteris pasiekė stebuklų. Tačiau mes dar nepasiekėme svarbiausio tikslo, ypač kai kuriuose pasaulio dalise. Kai žvelgėte, šioje, į, į, žvelgėte e, kokią nors renginio auditoriją, bet kurioje pasaulio dalyje, jungtinės tautų, e, SBO, Europos Sąjungos, Europos tarybos, matysite, kad moterų tuose auditorijose yra mažuma. Taip yra ir Europos parlamente, bei na, daugumos valstybių narių, es valstybių narių nacionaliniuose parlamentuose. Nors mūsų skaičiai, mūsų skaičius išaugo pastaros, pastaraisiais dešimtmečiais, ES tikrai gali pasiekti daugiau ir pasirodyti geriau. Mes visi galime pasiekti daugiau. Europa gali būti pažangos švyturiu visam pasauliui. 21-ame amžiuje e, merginos, mergaitės vis dar yra ištekinamos e, prieš savo valią ir nesulaukia brandos, e, žalojami lyties organai, vyksta moterų kontrabanda, neužtikrinamos teisės į sveikatos apsaugą, ne, neužtikrinama galimybė ir teisė rinktis, smurtas, konfliktai ir terorizmas vis dar. E, vis dar paplitę. Tai, aišku, liečia ne tik moteris ir mergaitės, bet ir vyrus ir berniukus tačiau dažnai E, moteris yra taikos veiksny, veiksnys. Jų politinis dalyvavimas yra labai svarbus užtikrinant politinį e, tinkamą valdymą ir demokratiją. Statistiniai duomenys atskleidžia, kad kai moteris yra įtrauktos į sutaikinimo ir atstatymo pastangas, šie procesai e, turi daug daugiau šansų pasiekti sėkmės. Būtent todėl moterų reikia preve, konfliktų prevencijoje ir sprendime, taip pat įtraukiame taikos darbe bei politikoje bendrai. E, kai Kroatija patyrė agresiją, moteris e, gynė šalyje e, laisvę šalia vyrų. Jos buvo gydytojos, dėrybininkės, humanitarnės darbuotojos. Jos buvo labai svarbios vykdant po atstatymo ir susitaikymo darbus po konflikto. Moteris yra labai svarbios siekiant tvarios taikos. Jos yra nepakeičiamos. Jeigu užtikrinsime joms reikalingus išteklius ir atversime galimybės ir įtrauksime jas į sprendimų prieimimą, pamatysime, kad moteris e, vykdo taikos užtikrinimo procesą. Be moterų taika yra trapi ir e, vystimasis vyksta lietai. Mums ES lyčių lygybė yra svarbiausias aspektas dėl savaime suprantamų priežasčių. Tačiau, kad įtikintume tuos, kurie tuo dar netiki, noriu pabrėžti labai paprastą ir pragmatišką dalyką - ekonomiką. Moksliniai tyrimai atskleidžia, kad šalis, kuriuose moteris, daugiau moterų užima e, svarbius ir netokius svarbius postus, pasiekia didesnės gerovės. Tai teigiamai atsiliepia BVP, užtikrina didesnį užimtumą, didesnį produktivumą ir leidžia lengviau spręsti e, senėjančių gyventojų klausimus. Neligybė priešingai e, žemina BVP nuo 6 iki 7 procentų dydžių ir tai sudaro apie 15 trilijonų eurų. Šalis, kur kuriuose galima tikėtis didžiausios pažangos, kaip Kroatija, gali tikėtis, kad BVP augimo, kuris sudarytų apie 12 procentų. Akivaizdu, kad lyčių lygybės politika padeda užtikrinti didžiausios ekonominės naudos, o e, klestinčios visuomenės paprastai yra įtraukios ir jose moteris yra valdžios postuose. Kita vertus, jeigu nėra ekonominio įgalėjimo, nėra ir pasirinkimo laisvės. Ekonominė priklausomybė reiškia, kad moteris netgi įsivysčiusiame pasaulyje e, yra priklausomos ar tai apsprendžia ir būtinio smurto atvejus padėtis yra ypač sudėtinga tose pasaulio regionuose, kur moteris e, yra mm, mažiau vertinamos nei naminiai gyvulėliai. Dėja, aš pati esu mačiusi tokių atvejų. Kai kalbame apie būtinį smurtą, net Kroatijoje teismai pernelyg dažnai e, gina smurtautoje. Jau nekalbant apie seksualinio e, smurto aukas, kurias dažnai žiūrima skeptiškai. Nepamirškime, kad privartavimas yra e, karo ginklas karo situacijose moteris gauna mažesnį atlyginimą dirbdamas to pase, pačiose postuose kaip vyrai. Daugiau moterų neturi darbo. Judumas darbo rinkoje dažnai susiduria su kliūtimi, norint, kliūtimis, kai norima kurti šeimą. Moteris, jaunos moteris vertinamos e, įtariai, kai jos e, kreipiasi dėl darbo. Moteris gali būti pilotės, e, brandolinės fizikos specialistės ir tuo pat metu mm, mamos, seserys, e, žmonės, kurie rūpinasi savo šeima. Jei to nepakanka, jos turi dažnai dirbti dar daugiau, daug daugiau nei vyrai, kad pasiektų sėkmės. Mes e, nuolatos kasdieną įrodome e, ir parodome, kad mes galime visą tai padaryti. Ne tik mes tai padarome ir pasiekėme net geresnių rezultatų pačiomis sudėtingiausiomis aplinkybėmis, bet galbūt būtent todėl uh, mes ne tik e, esame geriau pasirengę visą tai e, valdyti ir tvarkyti, bet mes galime dirbti valdybose ir aukščiausiose postuose. Deja, stebėjau tokių situacijų, kai premjerai ar e, vyriausybės ar prezidentai e, ieško kandidatų į svarbius postus, dažnai žvilgsnis krypsta į vyrus. O kai e, pasirodo, kad kandidatus rašė tik vyrai, tuomet visi sako, aha, reikia ir moterų įtraukti į juos. Deja, taip yra. Dažnai kvotų nesilaikoma. Daugelie šalių partijos pasirengę sumokėti baudą, o ne įtraukti reikalingą moterų kandidačių sąrašą, e, skaičių į sąrašą. Moteris turi labiau įsitraukti ir tapti pokyčių veiksniais. Pirmiausia, turi keistis požiūris ir pasaulyje žra. Turime keisti politinę kultūrą, užtikrinti, kad moteris turėtų visas galimybės dalyvauti. Turime skatinti ambicijas ir nustoti sakyti savo dukrams, mergaitėms, ko, ką jos gali daryti ir ko jos negali daryti. Nustokime E, segreguoti berniukus ir mergaitės ir priskirti jiems specifinius socialinius vaidmenis. Mes galime pakeisti e, situaciją, kovoti su paplitusiais lyčių pagrindo stereotipais. Aš visiškai nesutinku su kultūriniais argumentais, kai kalbame apie moterų teisės. Jokia kultūra neleis klestėti vieno asmens neligybei kito atžvilgiu jau nekalbant apie vyrų, moterų neligybę vyrų atžvilgių. Paveldas ir kultūrinės tradicijos negali būti panaudojamos kaip priežastis neveikti, e, nesimti iniciatyvos ginti moterų teisės. Integruodami migrantus į savo visuomenės turime ypač atkreipti dėmesį į šiuos dalykus. Stereotipai nėra kultūros ar religijos dalis. Turime e, šalinti juos iš vadovėlių, iš reklaminių e, filmukų. E, atėjo laikas e, imtis veiksmų, turime užtikrinti moters vaidmens sklaidą, bei taip pat užtikrinti, kad vyrai dalyvautų kaip lygiaverčiai šių procesų dalyviai. Turime akcentuoti švietimą. Švietimas yra labai svarbus, atveriant užtikrinant atviresnę pasaulyje žiūrą, bei taip pat kuriant geresnę ateitį žmonėms ir vyrams bei žmonijai bendrai. Turime siekti įtraukumo, lygių galimybių. Niekas neturi būti paliktas nuo šalyje. Švietimas turi būti visų svarbiausių plėtros ir vystimosi programų dalis. Tai svarbiausias, įgalingiausias ginklas kovojant su šankstiniu nusistatymu ir nelingybė. Mot Ponios ir ponai, žiniasklaidos vaidmuo yra ypač svarbus. Žiniasklaida turi e, subalansuoti moters ir vyro įvaizdį, kurį proteguoja. Moterims tenka nemažai e, iškesti ir pakelti, aš turiu patirties, bet aš išmokau su tuo visko susidoroti. Einant priekin, reikia dirbti atkakliau ir užtikrinti, kad šis pasaulis būtų svetingesnis mūsų dukroms. Uh, oponentai ir neišmanėliai e, įvertins tave iš karto pagal išvaizdą, spręsdami, ką tu dėvi, kiek tu sveri, jie banalizuos tave, bandys e, atgrasyti tave nuo n, iniciatyvos, bandys elgtis su tavim globėjiškai, išvelgs tavo kliūtį, tavo e, įdas ir teiks, kad tai būdinga tik moteriams, bet dažnai e, jie elgesi taip dėl silpnumo arba dėl baimės. Jie baiminasi jūsų potencialo ir jūsų galios. Mano žinia visoms mergaitėms ir moteriams, tikėkite savimi, savo verte, savo stipriosiamis pusėmis, savo žiniomis ir savo gebėjimais. Kovokite už save ir niekada nepasiduokite. Vis daugiau mūsų kasdieną moterų ir vyrų prisijungia prie tų, kurie jūs parems. Ir jūsų apsisprendimas ir ištingumas padės pašalinti visas liekančias kliūtis. Ačiū. Thank you. Thank you very much, Madam President, for your inspiration. Labai ačiū, gerbiama prezidentė, už jūsų pasisakymą. Man tenka didelė garbė, malonumas pristatyti komisarę Jūrovą, kuri atsakinga už teisingumą, teisingumą vartotojus su lyčių lygybė. Ji yra viena iš mūsų pagrindinių partnerių ir remėjų kovojant už e, moterų teisės ir lyčių lygybę. Gerbiama komisarė, žodis jums. Ačiū. Pirmininkė, e, ponios ir ponai, gerbiami Europos parlamento nariai. Norėčiau padėkoti už tai, kad mane pakvietėte į šios dienos posėdį. Pradėsiu sentimentale gaida. Manau, kad man tai yra paskutinė proga, paskutinė galimybė dalyvauti tokiame tradicinėme renginyje Tarptautinės moters dienos proga. Ko gero, tai paskutinis kartas, kai aš šiame renginyje atstovauju dalyvauju kaip už moterų teisės atsakinga komisarė. Iš tikrųjų, aš ne vieną valandą praleidau plenarinių posėdžių salėje tiek Briuselėje, tiek ir Strasbūrė ir daug kartų ir ponia Blinkevičiūtė, ir ponia Garcia Peres, ir kiti Europos parlamento nariai sakydavo, e, Jūrova, e, turite e, padirbėti geriau ir daugiau. Nepatikėsite. Mane tai tikrai labai padrasino, nes tuo pat metu iš Europos parlamento aš girdėdavau, jūs nesate viena, mes padėsime, tai yra mūsų bendras darbas. Ir Jeigu mes kažką pasiekėme, tai yra mūsų bendra sėkmė. Šioje brošiūroje matote faktų apie pasiektą pažangą. E, ką tik tais buvo šitas leidinys išspausdintas. Taigi, e, buvo jau pasiekta pažangos, tačiau e, taip pat nemažai dar reikia ir nuveikti. Dėl to aš kreipiausi į Europos politinės partijas, asmeniškai kalbėjausi ir su politikos lyderiais, sakiau, kad reikia paskirti kiek įmanoma daugiau moterų e, e, kaip kandidates, jas įtraukti kandidatų sąrašą. Kas turėtų tęsti darbą? Plenarinėse sesijose aš gaudavau daug uh, E, klausimų ir iš labai motivuotų vyrų. Tai ne vien tik tais e, moterų pastangos. Kodėl nedaug moterų dalyvauja sprendimų, politinių sprendimų prieimimo procese? Mes padėti norime keisti, tačiau e, to nedarome moterų labui. Tai nėra privilegija, tai yra būtinybė Mes vis dar tai vertiname kaip moterų problemą arba moterų privilegiją, bet ponios ir ponai, tai yra visuomenės problema. Mūsų visuomenėje kažkas labai nesveiko. Daugiau kaip 60 procentų moterų e, baigia universitetus, paskui jos kažkur dinksta. Galėčiau pateikti ir daugiau duomenų, tačiau prieš tai dar norėčiau pasidalinti savo pastabą apie tai, kas yra nesveiko. Mes kaip moteris irgi esame atsakingos, bet e, mūsų visuomenė nėra subalansuotų galių. Atleiskite, kad kalbu taip techniškai, bet jeigu pas, pa, pažvelgsite į faktus, skaičius patys, tai pamatysite. Uh, 60 procentų baigusių universitetus e, asmenų yra moteris, bet tik 6 procentai, 6 e, procentams stambiausių įmonių vadovauja moteris Europoje. Mes norime, kad ir vyrai, ir moterys turėtų vienodas galimybės įsidarbinti, bet kol kas e, tai yra tik 75 procentai. tik tais 20 procentų e, biržose kotiruojamų įmonių e, vadovauja tik tais 20 e, procentų įmonių valdybų narių yra moterų, taip pat ir parlamente moterų yra gerokai mažiau. Mes matome, kad padėtis pamažu keičiasi, karts nuo karto. karto ES e, yra ir tokių vyriausybių, kurių sudėtyje nėra moterų. Jeigu į žemę atvyktų marsiečiai ir jie pamatytų tokias vyriausybės, jie nesuprastų, kodėl taip yra. Aš nesak, neseniai pasakiau, kad e, kovoju už e, mažumų teisės Nenoriu baksnuoti e, pirštu į tam tikrų šalių vyriausybės, e, bet yra, tikrai yra tokių vyriausybių, kurių sudėtie nėra moterų. Tai gėdingas faktas. Taigi mums dar teks nemažai padirbėti. Europos komisija buvo užsibrėžusi tikslą, kad 40 procentų svarbiausių e, pareigų eitų moteris, tą tikslą beveik pasiekėme, 39 procentai, viskas vyksta lietai, bet juda į priekį, tačiau tai nėra automati, automatiškas procesas. Tas faktas, kad mes nustatome kvotas, nereiškia, kad vyrai e, jausis apgauti. E, konkurencija visiškai sąžininga. Ir tai rodo, kad galbūt nereikia tokių proaktyvių priemonių, reikia užtikrinti sąžiningą konkurenciją, nes moteris labai išsilavinusios, turi patirties, labai motivuotos, jos e, gali konkuruoti. Na ir komisija e, dirba tam, kad e, moteris pasiruoštų eiti tokias pareigas, vyksta įvairūs seminarai, mokymai. Um, yra įvairūs ryšių palaikymo tinklai, tai nėra automatinis procesas, bet jis veikia. Na ir dar grįžtant prie valstybių narių, aš noriu pagirti Ispaniją. Dabar Ispanijos vyriausybėje e, e, didžioji dalis ministrų yra moteris, nors nėra jokios kvotos. Ar taip, ponia Garcia Peres? Taip, iš karto e, ponia Garcia Peres ir norėtų pasisakyti. Taip, iš tikrųjų, daugelis ministrų yra e, moteris ir ekonomikos ir finansų reikalų ministrės yra moteris ir ministro pirmininko pavaduotoja, taip pat moteris, taigi jos eina svarbės pareigas. Labai ačiū, tikrai labai konstruktyvi pastaba. Aš e, kalbu apie tai, kad e, reikia daugiau moterų valdžioje. Ja kad jos turėtų prisimti daugiau atsakomybės ir kartais vyrai sako, jūs norite kovoti, jūs norite mus pakeisti. Ir aš visada sakau, ne. Mes norime užtikrinti galios pusiausvyrą, mes tuo pačiu metu norime bendradarbiauti, nes mes, moteris, yra puikios komandos žaidėjos. Mums patinka bendradarbiauti, kai e, sąlygos sąžiningos, vėl min, min, miniu sąžiningumo aspektą, kai atmosfera pernelik priešiška, mes nenorime kovoti, mes e, nesame kaip jūs, kartais e, mes jūs netgi ir mylime. Taigi mes tikrai nenorime kovoti ir nenorime vyrų pakeisti. Dabar rimčiau. Pane prezidentė kalbėjo apie smurtą ir apie e, tokį e, neprimtiną fenomeną mūsų visuomenėje. Mes e, skatiname moteris siekti aukštų postų ir taip pat jas skatinama pradėti eiti tokias pareigas, kurios matomos visuomenėje. Bet reikia pasakyti ir tai, kad vis daugiau moterų susilaukia grasinimo uh, taip pat ir internete, ir e, grasinimų fiziškai e, susidoroti. Moteris parlamentarės ir kandidatės susilaukia tokių grasinimų ir tai kelia vis didesnį susirūpinimą. Tai e, toks veiksnys tikrai moterų nepadrasina. ne tik moteris politikės, bet ir moteris žurnalistės susilaukia e, grasinimų internetu. Ir kai kurios e, e, moteris net nusprendžia dirbti kitokį darbą, norėdamos išlikti saugios, norėdamos užtikrinti savo šeimų saugumą. Reikia sustabdyti šią tendenciją. Labai dažnus ryšius palaikau su informacinių technologijų sektoriumi. Ir tikrai mes norime kovoti su tokiu internetiniu smurtu. Jis ne tik, kad yra e, neteisėtas, jį e, draudžia teisės aktai. Pane prezidentė taip pat kalbėjo apie smurtą prieš moteris, apie smurtą prieš vaikus, kalbėjo apie smurtą namuose, būtinį smurtą faktai e, šokiruoja. Daugiau kaip trečdalis moterų vyresnių kaip 15 metų yra susidūrusios su vienokiu ar kitokiu fiziniu smurtu. ES yra gera vieta moterims gyventi, tačiau tokie faktai mane tikrai šokiruoja, tai visiškai nepriimtina. Mes turime e, e, kaip politikai naudoti visas įmanomas politinės priemonės europinių ir nacionalinių lygmenių. Tai yra teisės aktai, vis dėlto tai yra uh, ir baudžiamosios teisės aspektai. Taip pat mes turime e, geriau e, informuoti apie tai ir e, baudžiamojo persiekimo srityje dirbančius asmenis. Taip pat reikia ir daug informacinių kampanijų. dalis mūsų visuomenės vis dar yra įsitikinusi, kad smurtas yra iš, kaip ir neišvengiamas normalus, kad auka galbūt e, smurtautoje išprovokavo, kad ji to nusipelnė. Yra įvairių priežasčių, dėl kurių yra tiesiog teisinamas smurtautojas, tai įsitvirtinę mūsų visuomenėje tai tarsi normalu ir būtent dėl to mes vykdome informacinės kampanijas, mes ir toliau jas tęsime. Pane prezidentė mane labai įkvėpė, taigi aš ją vis cituoju. Pane e, prezidentė sakė, kad kultūra neturėtų būti pretekstas priimti tam tikrą neigiamą reiškinį. Uh, Statistiniai duomenys rodo, kad maždaug pusė milijonų jaunų moterų ir netgi mergaičių susiduria su siaubinga e, moterų lytinių organų žalojimu Europoje 21 amžiuje. Aš susiduriu su žmonėmis, kurie dirba saugumas ir tie ir sako, tai jų kultūros dalis ir tuomet aš esu pasirengusi kažką e, nužudyti. Ta asmenį, su kuriuo kalbuosi, kuris taip sako, tai yra absoliučiai neprimtina. Tai turi būti uždrausta, tai turi e, būti išgyvendinta. Reikia visuomeniai paaiškinti, kad kiekvienas e, yra įpareigotas pranešti, jeigu tokiam smurtui yra rengiamasi. Žinau ir konkrečių atvejų. Žinau, kad nėra lengva šią problemą spręsti, bet mes turime bent jau bandyti tai daryti. Tie kultūriniai pretekstai e, yra susiję ne vien tik tai su kultūra. Mes e, tiems, kas atvyksta į ES, turime aiškiai pasakyti, Europoje moteris yra laisvos, stiprios, jos turi e, teisės pačios nuspręsti, ar moteris norės studijuoti, ar norės dirbti. Ir jeigu dirbti, tai ką dirbti. Ar moteris ištekės ar ne, pati spręs, e, moteris pati nuspręs, ar ji nori turėti vaikų ar ne. Ir jeigu taip, tai kiek, tai tokia yra moteris europietė, ji turi savo teisės ir mes turime tai aiškiai pasakyti, kovodami už lyčių lygybę. Jeigu mes nebusime pakankamai drąsus, uh, nuolat tai kartodami, tai būsime tarsi vaidmainiai. Mes tik kalbėsime ir tarsi nieko nedarysime. Atleiskite, sėdėdama negaliu e, dar aistringiau gestikuliuoti. Žinau, kad jau kalbu per ilgai, sako kalbėtoja, tačiau jau artėjau prie pabaigos. Ko gero, prireiks tik dar vienos minutės. Ponios ir ponai, artėja rinkimai į Europos parlamentą. Aš iš tikrųjų daug laiko praleidau plenarinėse sesijose ir asmeniškai žinau, kaip svarbu, kad po e, gegužės 24 dienos būtų išrinkti e, protingi, atsakingi asmenys, kad būtų užtikrinta tinkama tautų, galbūt kultūrų, lyčių pusiausvyrą, taip pat svarbi ir pusiausvyrą tarp kartų, tarp senų, jaunų žmonių. Svarbu, kad būtų išrinkti geri žmonės, to reikia Europai, to reikia mums visiems. Taigi dėl to norėčiau e, palinkėti ir padrasinti moteris už tai kovoti. Ačiū. Much, Ačiū komisijos narė, dėkoju už bendradarbiavimą. Dabar žodis poniai Virginiai Langbak, kuri yra Europos komisijos lyčių lygybės instituto direktorė. Ji papasakos apie tai, kaip moterys dalyvauja politikoje šiandieną. Prašau, Virginija Lambak. Ačiū. Labai džiaugiuosi matydama, kad e, garbingos prelegentės jau pateikė argumentus, e, kuriuos aš iliustruosiu faktais, kad pamatytumėme, parodytumėme, kad tikrai reikia toliau dirbti, reikia sustiprinti visas tas pastangas ir pradėsiu nuo tam tikrų faktų, kuriuos jau aptarėme su žurnalistais prieš keletą dienų. Ir man atrodo labai svarbu, kad tie žmonės, kurie yra nacionalinių parlamentų atstovai, irgi apie tai žinotų. Ir vienas įdomių dalykų yra tai, kad 1979 metais, kuomet pirmąjį kartą buvo tiesiogiai išrinktas Europos parlamentas, turėjom, turėjome 17 procentų moterų tame par parlamente praėjus 40 metų turime šiek tiek daugiau nei dvigubai daugiau moterų. Ir jeigu pagalvo, pagalvotumėme apie tai, kas įvyko ir kodėl ta pažanga tokia lėta, tai reikia pažiūrėti, koks yra lyčių lygybės indeksas ES. Ir mes žinome, kad jeigu būtų šimtas tas indeksas, tai reiškia, kad lygybė užtikrinta. Ir matome, kiek mes dar atsiliekame. Ir mes tik tai pusėjome faktiškai dar šiame kelyje ir taip pat matote ir kiekvienos savo šalies atžvilgių, kokia yra situacija, kalbant apie galę, politinę, ekonominę galę, kiek moterų priima, užima sprendimus priimančias pareigas ir matome, kad atotrukis labai didžiulis. Ir visa tai vis dar vyksta ir matome 21 amžiuje. Ir paprastai, pažvelgus į tai, kyla klausimas, dėl kokių priežasčių taip yra. Pažvelkime į vidurkį, kalbant apie ministres, parlamentų nares. Pavyzdžiui, bendrai vidurkis ES yra mažiau nei, mažesnis nei Europos parlamente. Tačiau, kalbant apie ministres, vidurkis daug maž tas pats. Ir galbūt bus naudinga sužinoti, kad maždaug prieš vienerius metus mes parengėme priemonę, kurios tikslas nacionaliniams parlamentams, tikimės ir Europos parlamentui, suteikti galimybę panalizuoti ir išsiaiškinti, dėl kokių kliūčių nėra užtikrinama lyčių pusiausvėra, kodėl moteris neina tų svarbių pareigų, analizuojama kultūra, e, psichologiniai priekabiavimo elementai ir visa kita. Visa tai yra analizuojama tam, kad galiausiai lyderiai siektų pokyčių. Ir žinau, kad Europos komisija, generalinis direktorius atsakingas už vystimąsi, taip pat kūrė kažką panašaus kad mes kartu galėtumėme išsiaiškinti, kaip būtų galima paremti moteris galbūt e, konsultacijų pagalba ir panašiai, kad mes galėtumėme pažiūrėti, kaip parlamentai gali perteikti vieni kitiems savo geros praktikos pavyzdžius ir manau, kad kokios yra priežastys, kaip kalbėjo ir Kroacijos, Kroatijos prezidentė ir komisijos narė, tų priežasčių yra daug kurios glūdi po visais tais pasisakymais, kurių galbūt mes nematome, bet negalime su tuo taikstytis. Taip pat buvo kalbama ir apie kvotas ir aš daug tam dėmesio neskirsiu, bet mes išanalizavome tai, kad kvota nėra tas vienintelis paaiškinimas ar vienintelis vaistas. Kvota yra vienas iš būdų, kaip būtų galima paskatinti pokyčius. Ta prasme, kad mes vertinome situaciją ir šių metų indeksas bus paskelbtas spalio mėnesį. Tai matome, kad tos valstybės narės, devynios valstybės narės, aštuonios išskyrus Kroatiją, sugebėjo padidinti moterų dalyvavimą, moterų skaičių. Tai reiškia, kad ta tarpinė priemonė verčia žmonės mąstyti ir, kaip sakė prezidentė, paprastai mes paprastai galvojam apie vyrus, tada į sąrašą jau įtraukiamos ir moterys, taigi turime keisti mąstymą. Taigi, kas vyksta? Mes Atlikome ir kitą studiją. Kaip pirmininkavo Austrija, išsiaiškinome, kad ypatingai jaunos mergaitės, jos kur kas daugiau susiduria su interneti, priekabiavimu internete. Ir tai jos yra verčiamos kalbėti taip, kaip, kaip kalba kiti ir tą situaciją irgi turime keisti, negalime tiesiog sakyti, kad tokia vyrauja kultūra ar panašiai. Taigi šiek tiek informacijos apie mūsų atliktą studiją, kur kalbėjome su jaunimu iš dešimties šalių. Bandėme išsiaiškinti, dėl kokių kliučių jie nesidomi, kodėl jie nesidomi politika. Ir matome, kad mergaičių atveju tų kliučių yra daugiau. Ir mes visi darome įtaką, nes tai, kaip mes kalbame, tai, kaip mes formuojame jaunimo požiūrį ir nuomonę, tą turėtume daryti pozityviai. Ir čia irgi matome skirtumų Ir, kaip sakiau, prieš 40 metų buvo vienokia situacija, per tą 40 metų pasiekėme tikrai nedaug, sraigės žingsnių judame į priekį ir daug yra pasiūlymų, daug kampanijų rengiama, plėtinės visuomenės organizacijos to užsima, mes tikrai negalime toliau šliaužti tuo sraigės greičiu. Mes turime paspartinti tą tempą ir labai svarbu paremti vieniems kitus. Moterys turi remti kitas moteris, vyrai turi įsitraukti į tą kovą. Ir situacija, aš labai tikiuosi, artėjant rinkimams pasikeis ir daugiau moterų balsuos už moteris ir daugiau vyrų rems moterų dalyvavimą. Dėkoju. Ačiū poniai Virginiai Langbak. Dėkoju už visą darbą, kurį atliekate lyčių lygybės institute. Na, o aš dabar pirmininkavimą perduodu diskusijų moderatoriams. Dviejose diskusijose šiandieną bus kalbama apie realią moterų galę politikoje ir kaip ją suaktyvinti. Ir taip pat kita tema jaunos moterys politikoje. Ir aš norėčiau pakviesti pirmosios diskusijos dalyvius susėsti čia salės priekyje. Tai bus pirmiausia Europos parlamento narė Agnieszka Kozlovska Rajevič iš Lenkijos. Ji bus pirmųjų diskusijų moderatorė. Daktarė Henrika Bošniers, Lenkijos Levietano konfederacijos pirmininkė, Business Europe vicepirmininkė ir moterų kongreso steigėja Lenkijoje. E, daktarė Meril Kenny, kuri yra lyčių ir politikos fakulteto vyresnioji dėstytoja iš Edinburgo universiteto ir parlamento narė Angelika Mlinar yra FAM komiteto narė čia Europos parlamente. Uh, Ir dabar perduosiu pirmininkavimą pirmų diskusijų moderatoriai, poniai Agnieškai Kozlovskai Rajevič. Prašau. Mm. Okay. E, good morning, <clears throat> good morning everybody. Labas rytas. Vakar netekau balso. Atsiprašau dėl to. Užsidėkite ausines, nes e, girdėsite vertimą ir bus daug maloniau klausytis. Norėčiau pasisveikinti su visais, kurie dalyvaus temos moterys ir tikroji gale svarstime ir noriu pasisveikinti su sve, svečiais, ponia Bor, Borneš, daktarė Kenny ir kolegė Angelika Mlinar, e, Alde frakcijos koordinatorė FAM komitete. Ir prieš suteikdama žodį mūsų puikiems kalbėtojams šios temos svarstime, norėčiau kai ką pasakyti ir savo ruoštų. Matėme skaičius, ką tik tai. Žinome ir, ir kad moteris dalyvauja politikoje. Žinome, kad politikoje aktyvių moterų skaičius auga ir auga moterų skaičius aukščiausiose valdymo postuose, tačiau to neužtenka, kad viskas būtų tinkamai tvarkoma. Todėl turėtume kalbėti apie kliūtis, apie šių, šio di, su, didžiulio disbalanso priežastis. Rezultatus žinome. Svarbiausia nevienoda prieiga prie svarbiausių išteklių - pinigų, darbo vietų ir laiko. E, pinigai yra svarbus. Mes, politikai, puikiai žinome, kaip tai aktualu vykdant kampanijas ir kad jie sprendžia kampanijų sėkmę. Laikas. Laikas taip pat netolygiai paskirsitas, kaip žinome. Nevienodos galimybės moterims ir vyrams naudotis laiku. Moteris dirba dešimčia valandų per savaitę daugiau ir dėl to Ir tai, tai susidaro 520 valandų per metus papildomų. Taigi 520 papildomų valandų. Paklauskime savęs, kaip tai atrodo. E, tinklai, kontaktinė informacija, tai labai svarbu politikoje, nes politika yra kompromisų e, menas, bandymas suderinti labai radikalius požiūrius. Jeigu nesitame kontaktų tinkle, negali daug nuveikti. Ir lyčių stereotipai. Dėl jų moteris yra žemesnėse, menkesnėse pozicijose, jos susiduria su niekinamu, globėjišku, žeminančiu požiūriu. Vieną kartą prisimenu, kad 30, sutikau 30 metų politikę, kuri buvo, turėjo filosofijos e, mokslo daktaro laipsnį, ji, dirb, ji buvo paskirta į sporto ministrės postą ir visi nusprendė išsiaiškinti, e, ar ji tikrai tinkama šiam darbui, ją išdavė sudėtingų klausimų apie ledo rytulį. E, kai tuo tarpu jos kolegos vyrai e, būdavo skiriami į, į ministrų postus, nesulaukdami tokių sudėtingų klausimų. Jų, sudė, jų tiesiog paklausė apie tai, kokias reformas jie nori gyvendinti. Taigi aš noriu paklausti, kodėl taip yra? Man užverda kraujas dėl štai ko, kodėl moteris nuolatos turi kažkam kažką įrodinėti, kodėl jo, jo, jam, joms nepasiūlomi E, svarbiausi postai, kai jos yra pasiekę geriausių rezultatų, daugiausia dirba. Dar vienas dalykas - tai moterų nematomumo reiškinys taip pat ir politikoje. Kai dirbau Lenkijos vyriausybėje, moterų armija dirbo viceministrių postuose, valstybės sekretorių postuose. 40 procentų šių postų buvo moteris, o Lenkijos valstybės sekretoriaus postas yra labai aukštas ir parlamento narys ne, ne, negali būti skiriami į jį. Būtent todėl parlamento nariai už tas pozicijas nekovoja ir todėl tiek daug moterų buvo paskirtos iš šios postus. Niekas neprisimena tų 40 procentų moterų dirbusių viceministrinėmis pavardžių. Jos dilbo, dirbo nenuilstamai. Kaip beveik anonimiškai vien tam, kad jų viršininkai, ministrai sužibėtų. Tai įprastas dalykas, kai kažkur užkulisiuose visą darbą padaro moteris. Tai paplitę ir politikoje, ir bet kur kitur. Tai e, mane piktina, tai mane e, skatina maištauti. Tai tiesiog yra neteisinga. Uh, 40 procentų moterų viceministrių, tai moterų armija dirb, dirbančių vyriausybėje. Kažin ką būtų galima nuveikti, kad sustiprintume moteris, kurios pasiekė tokį aukštą politinį lygmenį, lygmenį, tačiau joms vis tiek nepavyko įgyti tikrosios galios ir valdžios. Jos, turi, jos dirba tam tikrą darbą, pagal tam tikrą darbo aprašą, tačiau jos, neturi, jos negali iš tikrųjų kontroliuoti politikos, politinių sprendimų. Kaip galėtume paremti moteris, kurios bent jau teoriškai pasiekė uh, pa, pa, patį aukščiausią tašką? Dažnai tų moterų nematome, nes jos dirba už uždarų durų. Ką galėtume padaryti, kad tai pasikeistų? Norėčiau paraginti jūs visus įsijungti šią diskusiją. Ir pirmiausia, žodis Henrikai, daktarai Henrikai Bochnerš, moteriai, kuri pasiekė patį aukščiausią postą. Papasakokite mums, kaip reikalai atrodo ten viršuje. Ačiū. Labas rytas, ačiū Agnieška. Ačiū. Na, turiu pasakyti, kad jūs jau gavote uh, E, esate gavę daug duomenų, tai aš nenoriu gaišti jūsų laiko, e, tikdama, kalbėdama apie tos pačius dalykus. Turiu pasakyti, kad man teko galimybė um, dirbti ir politikos ir verslo pasaulyje. Moters e, vaidmenį galiu vertinti ir iš ekonominės perspektyvos. Na, man pats svarbiausias dalykas atrodo štai koks. Mes daug kalbame apie moterų vaidmenį tiek politikoje, tiek ir versle. Moteris tiesiog netenka tos didžiulės galios, kuris lypi kiekvienoje moteryje. Dėl to mes tiesiog negalime švaistyti šio didžiulio turto. Uh, Mums reikalingos priemonės, kurios galėtų paspartinti procesą. Visų pirma, noriu pasakyti, kad e, iš tikrųjų egzistuoja labai daug panašumų tarp verslo ir politikos pasaulių. Agnieška e, paminėjo, kiek yra e, ministrų pavaduotojų, kurios tikrai puikiai dirbo Verslo pasaulyje taip pat 80 procentų darbuotojų bankuose taip pat yra e, moterų, apie 50 procentų vidutinės grandies vadybininkų taip pat yra moterų, o aukščiausiose valdžios sluoksniuose, jeigu jau yra viena moteris, tai yra didžiulė sėkmė. Tas pats ir politikoje. Man atrodo, kad mes tiesiog turėtumėm pažvelgti tuos abu pasaulius, nes vėlgi vienas pasaulis priklauso nuo kito. Agnieška kalbėjo apie pinigus ir iš tikrųjų tai yra vienas iš tų instrumentų, dėl kurių moteris lieka politikos nuošalyje, nes neįmanoma šiame pasaulyje egzistuoti be pinigų. Kalbant apie moteris, ypač svarbu yra e, tinklų kūrimas. Tai moteriams svarbiau negu kad vyrams. Visų pirma, mes turėjome žymiai mažiau laiko. Turime mažiau laiko, kad galėtume vieną kitą pažinti. Antra, jeigu moteris nori nuveikti kažką kartu, jos turi viena kitai patikti. E, su vyrais kitaip, jie vienas kito gali nete, nekesti, bet jeigu kalba pasisuka link verslo, tai jie e, gali dirbti kartu. Ir aš norėčiau pasidalinti patirtimi apie moterų kongresą. Jis buvo įsteigtas prieš dešimtį metų ir manau, kad tai yra tikrai unikali sistema Lenkijoje. Pirmą kartą tai yra ne tik kažkokia tai organizacija, kurie apjungia verslo ar politikos pasaulyje dirbančias moteris, moteris iš iš žiniasklaidos, iš nevyriausybinio organizacijų, moteris dirba kartu. Na ir iš tikrųjų, iš pradžių buvo labai sunku pradėti kalbėti tą pačią kalbą. Man kaip verslininkiai kalbėtis su kažkuo iš e, e, Lenkijos e, valdžios, viršutinių valdžios sluoksnių buvo tas pats, kaip kalbėti su kažkuo iš kito pasaulio. Na ir Tai gali atsitikti ir verslo pasaulyje, ir e, politikos pasaulyje, ir nevyriausybinėse organizacijose. Nežinau, ar toks sprendimas pasiteisintų ir e, kitose šalise. Aš bent jau negirdėjau, kad e, tokių organizacijų egzistuotų, bet po solidarumo judėjimo tai yra, tas kongresas yra tikrai svarbiausias judėjimas Lenkijoje judėjime dalyvauja ir e, įvairios moteris iš regionų, tai tikrai labai giliai įsišaknyjas judėjimas. Nėra aiškių lyderių, kuriais reikėtų sekti. Mes e, ir, yra įgyvendinamos įvairios iniciatyvos ir mažose miestuose, mažose kaimuose per e, pastarosius vietos valdos rinkimus. Tikrai tas kongresas pasiteisino. Uh, Buvo nemažai moterų, kurios nusprendė e, e, siekti pareigų. Na ir didžiausias pasiekimas, ko gero, tas, kad 2011 metais mes, e, turėdami tik tiek nedaug galimybių, kai tas judėjimas tarsi buvo šiek tiek slapinamas, mes sugebėjome nuvykti parlamentą ir įtikinti parlamento narius patvirtinti kvotas kandidatų sąrašams 35 procentus. Kuo, daugiau, kuo ilgiau dirbu politikoje, tuo labiau pasisakau už kvotas. Man atrodo, kad jeigu ir toliau vyktų tokios diskusijos, kad e, apie tai, kad dėl kvotų moteris gali jaustis nekvalifikuotomis, nes jiems suteikiamas toks papildomas postumis, bet aš manau, kad vis dėlto tai yra uh, darbas ir iš tikrųjų užtruktų, užtruktumėm šimtus metų, kol pasiektumėm tą padėtį, kurioje yra dabar vyrai. Tai būtų tiesiog moterų galimybių švaistimas, mes negalime savo to leisti ir vis daugiau žmonių tai dabar supranta. Agnieška kalbėjo apie tai, e, kaip E, galima būtų moteris labiau įgalinti politikos pasaulyje. Aš manau, kad mes e, turime suprasti, kad, pavyzdžiui, e, versle jau vyrai pradeda suprasti, kad yra geriau, jog dirba ir moteris. Visuomeniai tai yra geriau. Manau, kad dabar mes turime puikią galimybę pasinaudoti šią progą. Nes dabar praktiškai visur visuomenė pasisako už tai, kad reikėtų daugiau moterų politi politikoje, verslo pasaulyje. Tai mes e, to turime ir siekti. Būkime uh, drąsios, e, e, atlikime savo darbą. Mes tai turime padaryti mūsų šeimų, visuomenės, ES labui. Kuo ilgiau diskutuosime, vietoj to, kad dirbtume, tuo ilgiau užtruks e, lygių galimybių visuomenės atsiradimas. Ačiū. Uh, uh. Ačiū man irgi atrodo, kad e, tinklų mesgimas, dirbas tinkluose yra labai svarbus e, kelias ir geras sprendimas. Dabar noriu suteikti da, e, žodį daktariai Meryl Kenny, uni, un, Edinburgo universiteto lyčių lygybos, lygybės ir politikos dėstytojai. Ačiū už galimybę man pasisakyti šiandien čia, ruošiantis tarptautiniai moters dienai. Kalbėsiu apie akademinius tyrimus atliktus nagrinėjant moterų vaidmenį politikoje, kal... pakomentuosiu kvotas ir taip pat kokiu pamoku išmokome mes Škotijoje, Junktinėje karalystėje. Manau, kad ta informacija ir patirtis yra aktuali vertinant iš įvairių požiūrių. Škotijoje. E, pastaraisiais metais daugiau moterų atėjo į politiko, nes Nikola Sturgeon buvo pirmoji Škotijos premjerė, paskirta 2014-aisiais ir ji vadovavo net kelioms vyriausybėms. Iki šiandien Škotijos svarbiausioms parlamente atstovaujamams partijoms vadovavo moteris ir e, iš visų partijų ministrės buvo paskirtos į vyriausybę. Tačiau visą situaciją turime nagrinėti platesnėme kontekste ir Junktinėje karalystėje ir pasaulyje, nes uh, Ir Junktinė karalystė ir, ir kitur moteris yra pernelyg menkai atstovaujamos. E, iš Škotijos parlamentą išrenkamų moterų skaičius sumažėjo, o 2016-aisiais išrinkta 45 moteris, 35 procentai visų parlamento narių. Taip pat kaip ir per ankstesnių rinkimų, jokių pokyčių. Niekada ne, nesame išrinkę e, kitos spalvos e, odos moterų į Škotijos parlamentą. Tai reiškia, kad visi duoti pažadai neįvykdyti. E, moteris yra atstovaujamos, tačiau yra tam tikrų kliūčių, tam tikro sulėtėjimo. Taigi, nagrinėjau šį pavyzdį platesnėme moterų atstovavimo kontekste, kurį jau aptarėte. Mes žinome, kad moterų nepakankamas atstovavimas politikoje yra visų politinių institucijų bruožas ir vykdomosios ir atstovaujamosios valdžios. Tik tai 24 procentai moterų visame pasaulyje yra šiose institucijose. Ir nagrinėdami šį skaičių turime kalbėti ne tik apie tai, kad per menkai moterų yra atstovių, bet vertinti taip pat, kiek jų yra lyginant su vyru. Su vyru vyrais. 75 procentai visų pasaulio parlamentų narių yra vyrai. Tik tai kelios, e, tik tai keli parlamentai yra užtikrinę lygybę. E, Škotijos reitingai nukrito pasaulinėme kontekste. 2003-aisiais Škotija, jeigu būtų buvusi įtraukta į e, apžalginės lentelės, mes būtume buvę ketvirti pasaulyje. Daugybė Europos valstybių nebeįtraukiamos į pasaulio reitingus, nes jas pralenkė kitos šalis, kurios įgyvendino sparčias, e, našias lyčių lygybės užtikrinimo priemonės politinėse institucijose. Kaip paaiškinti šią situaciją ir ko reikia? kad moteris įgytų galios politikoje. Noriu pasiremti Pepa Noris ir Melina Kruk, kurios kalba apie uh, E, gyvybingos konstitucinės sistemos svarbą, moterų pilietinių teisų ištikrinimą. Kelios valstybės pasaulyje bandė, pabandė traukti moterų kvotas į konstituciją, nes konstituciniai pokyčiai gali būti svarbus moterų atstovavimo e, mobilizavimo veiksmys. Rinkimų sistemos yra svarbios, e, partijų kvotų vaidmuo yra svarbus. Jeigu pažvelgsime į geriausiai pasaulio 20 pasaulio parlamentų e, situaciją, matysime, kad didžiulė dauguma tų šalių parlamentų naudojo, naudojasi proporcingas atstovavimo sistema ir taip pat, kad partijos taiko kvotas. E, ir e, tai susiję, moterų atstovavimas ir parlamentinio atstovavimo sistema susiję, tačiau vien parlamentinio atstovavimo sistemos neužtenka, kad moterų, daugiau moterų būtų šiuose postuose. Moterų politinę galę lab, daugiausia apsprendžia politinės partijos. Visose šalise moteris turi ne tik apsispręsti, kad jos nori kandidatuoti į postą, jas turi atsirinkti partiją ir įtraukti kandidatų sąrašą. Ir kaip rodo patirtis, būtent partijos, o ne rinkėjai apsprendžia, ar moteris pateks į atstovavimo postus. Moteris raginamos kandidatuoti į vairius postus ir akcentuojama finansinių konsultacijų, lyderystės programų svarba. Tai svarbu plėtojant gebėjimus. Tačiau laikui bėgant iškyla rizika, kad dėl moterų menko atstovavimo moteris pačios pradedamos kaltinti dėl to. E, pirmininkė teisingai pastebėjo, kad e, problema yra partijose. Partijos neatsirenka moterų kaip kandidačių arba nesudaro sąrašų taip, kad moteris galėtų laimėti, kai partijos privalo atsirinkti moteris dėl lyčių lygybės priemonių. Moterų partijos randa. E, Išaugus e, paklausai atsiranda ir pasiūla. Todėl e, būtinybė keistis ir spaudimas keistis turi būti daromas partijos, partijoms. Reikalinga tinkama atstovavimo sistema, kuri turėtų būti tinkamai gyvendinama. Dar vienas veiksnys, kurį norėčiau aptarti, tai institucinės ir parlamentų reformos, e, papildomos paslaugos teisėkuros institucijose, taip pat darbo laikas, posėdžiavimo laikas, e, vaiko e, priežiūros paslaugų pasiūla svarbu ne tik, kad moteris žmonės susidomėtų galimybę kandidatuoti, bet kad jos dar kartą kandidatuotų. Škotijos parlamente, pavyzdžiui, pripažįstama, kokia svarbi yra priežiūros rūpybos e, e, užduotis, nes moteris turi posėdžiauti visą dieną, taip pat ir e, kuomet vaikai mokosi ir todėl parlamente yra darželis E, parlamento posėdžių salėje galima dabar maitinti krūtimi. Ir neseniai atlikta apžvalga atskleidė, kad e, Škotijos parlamente yra platus pa, tokių šeimai skirtų paslaugų palaikymas. Tai labai kontrastuoja su, pavyzdžiui, e, bendruomenių rūmų situacija, kur yra prieš einant į parlamento posėdžių salę galimybę pasi, pasikabinti kardą, tačiau iki 2010-ųjų nebuvo darželių. Noriu papasakoti, ko mes pasimokėme, nagrinėdami moterų politinį atstovavimą Junktinėje karalystėje, kokios yra negatyvios pamokos ir kokia yra panaši e, kitų kontekstų patirtis. Svarbiausia yra tai, kad pokyčiai gali vykti, tačiau reikia budrumo. Politinių galimybių momentai yra galimybė e, agituoti už moterų atstovavimą ir lyčių lygybę. Uh, pažanga negali būti laikoma savaime suprantamu dalyku, e, dažnai vyksta regresas po to. Kalbėjome apie tai, kiek metų prireiks, kad pasieksime tikrą lygybę. Tačiau tie apskaičiavimai paremti prielaida, kad pažanga vyktų visą laiką. Pokyčiai yra svarbus. Pavyzdžiui, daugiau moterų politikoje reiškia, kad politiniai rezultatai yra kitokie, kaip matėme Škotijoje, ir tai, kad tai keičia e, darbo politikoje metodus. Tačiau skaičiai ne viskas, e, situacija yra sudėtinga, ją formuoja institucijų ir partijų dinamika, yra didesnė tikimybė, kad e, lyčių požiūrių subalansuotos politinės institucijos bus labiau atsakingos, atsižvelgs į moterims surūpinčius klausimus, bet tai negarantija. Ir galiausiai e, kvotos pasiteisina ir jos tikrai atsiliepia bendriems skaičiams tarptautinė patirtis teigia, kad veiksmingiausia strategija užtikrinant e, tinkamą didesnį moterų atstovavimą yra kvotos, tačiau neužtenka, kad tai nutiktų vieną kartą. E, reikia nuolatinio tvaraus įsipareigojimo, ypač iš partijų pusės, jos turi gyvendinti tą, tą sistemą, turi būti sankcijos, jeigu nesilaikama kvotų ir moterų skaičius politikoje vis tiek gali e, stagnuoti. Tai neišsprendžia visų kliūčių moterų politiniam dalyvavimui. Reikia gyvendinti draugė ar kitas reformų strategijas. Ačiū. Thank you. Thank you very much, doctor. Ačiū, daktarė Kenny. Aš sutinku, kad kvotos, ypatingai kartu su politinė valia, gali labai padėti. Dabar norėčiau pakviesti visus diskusijoms pakviesti pasakyti nacionalinių parlamentų narius. Pabandysiu traukti, kuo galima daugiau delegacijų atstovų, bet turime tik 35 minutės diskusijoms. Taigi norėčiau paprašyti visų kalbėtojų nekalbėti ilgiau nei dvi minutės. Taigi pirmiausia, kviečiu ponę Martą Matrai iš Vengrijos. Prašau, žodis jums. Tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy Gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai, visų pirma, norėčiau Jums perduoti savo kolegių moterų iš Vengrijos linkėjimus. Labai svarbu aiškiai kalbėti apie moterų vaidmenį politikoje ir visuomenėje. Vengrijoje mes manome, kad iš žmogiškos teisinės pusės nėra skirtumo tarp vyrų ir moterų. Uh, Tai įtvirtinta ir Vengrijos konstitucija 15 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad vyrų ir moterų teisės vienodos. Vis dėlto egzistuoja biologiniai, dvasiniai skirtumai tarp vyrų ir moterų. Mes turime daryti viską, kad moteris vis aktyviau dirbtų politikoje. Vietoj kvotų mes manome, kad svarbiau negu kad kvotos yra e, svarbiau moterų talentas, gebėjimai. Mes didžiuojamės tuo, kad e, vis daugiau moterų Vengrijoje e, pradeda eiti vidutinio svarbumo ir svarbiausias pareigas. Yra moterų, kurios dirba merėmis, merių pavaduotomis ir joms puikiai sekasi. Dabar matome, kad Europoje vis mažėja gimstamumas, kai kas bando šią problemą išspręsti migracijos dėka. Na, o Vengrijoje mes mastome kitaip. Vengrijoje neseniai buvo patvirtinta programa dėl šeimos apsaugos. Ten yra numatyta papildoma parama toms moteriams, kurios nori turėti vaikų, bet taip pat nori ir toliau mokytis. Uh, E, moteris e, turi ypatingas, e, ypatingus sugebėjimus spręsti problemas, ieškoti sprendimų, tai tikrai labai praturtina visuomenę. Ačiū. Much, uh, Mrs. Matrai. Uh, now I like... Koju, dabar žodis Bogus, ponė Boguslavo Aužuvoska iš Lenkijos, prašau. Ačiū ponios ir ponai. Norėčiau visus šiltai pasveikinti ir padėkoti už kvietimą. Ir pradžioje norėčiau optimistiškai pakalbėti. Aš atstovauju Lenkijos senatui ir esu kilusi iš regiono, kur 75 procentai moterų. Ir aš turiu omenyje regiono atstovavimą senate. 75 procentai yra visai neblogas rezultatas. Taip pat norėčiau labai trumpai papasakoti apie pirmąją parlamento narę, kuri buvo pirmoji, kuri pirmininkavo Seimui Selizijoje. Tai buvo pirmoji moteris, kuri pasisakė senate. Ji organizavo moteriams pagalbą, rašė straipsnius, leido brošiūras ir rengė kampanijas. Ji buvo ta, kuri kėlė problemų daug, taip apie ją buvo kalbama. Bet ji nebuvo ta, kuri kelia problemų. Jie tikrai prisidėjo prie to, kad moterų vaidmuo Lenkijoje sustiprėjo. Ir čia turime tikrai puikių pavyzdžių salėje. Pone Bok, Bokveš yra pirmoji, viena iš pirmųjų moterų, kuri surengė tokius veiksmus, kaip kad, pavyzdžiui, moterų, Lenkijos moterų kongresas. Bet aišku, ne viskas mm, nupiešta rožinėmis spalvomis, yra duomenų, kurie rodo, kad moterų atstovavimas parlamente, žemutiniuose ir aukštutiniuose parlamento rūmuose ir netgi vietos savivaldos institucijose turėtų būti didesnis ir pasieksime tos lygybės tik tai 2080 metais pagal dabartinius duomenis. Dėkoju. Karla, ponia Karla Kavarės iš Portugalijos dabar pasisakys. Karla Tavareš. Labas rytas visiems, kalbėsiu portugališkai savo gimtają kalbą, taigi prašau užsidėti ausinės. Jeigu mes norime kad moterys įtrauktų daugiau, gautų daugiau galių politikoje, tai turime įtraukti į politiką. Ir Portugalijoje tik tai, anksčiau buvo tik 5 procentai e, moterų parlamente, 8-ame dešimtmetyje, 9-ame dešimtmetyje jų buvo jau šiek tiek daugiau. 6,4 procento. O 2005 metais turime, turėjome 49 moterį, disk. 2006 metais mes priėmė pirmą lygybės įstatymą, pagal kurį 33 procentai. Turėjo būti 33 procentai moterų kiekviename e, sara, politi, politinės partijos sąraše. 2015 metais pirmą kartą Portugalijos parlamente jau turėjome 96 moteris. Aišku, tai yra vis dar labai kuklus skaičiai ir Portugalijos vyriausybė neseniai priemė naują, patikė naują įstatymo projektą, pagal kurį 40, iki 40 procentų turėtų būti padidintas moterų dalyvavimas. Ir vasario mėnesį parlamente buvo patvirtintas šis įstatymų, įstatymo projektas. Ir spalio mėnesį vyks nacionaliniai rinkimai į parlamentą ir bus jau laikomas iš šių nuostatų. Taigi, tai yra labai svarbus elementas jeigu norime pasiekti 40 procentų moterų politinių partijų sąraš, sąrašuose. Jeigu kuriame nors politinės partijos sąraše nebus 40 procentų moterų, tas sąrašas tiesiog bus atmestas pagal dabartinį įstatymą. Taigi buvo kalbama apie tai, kad labai svarbu vaidmenį vaidina politinės partijos ir nepaisant to, kad tų moterų kandidačių yra daugiau, kurios siekia įvairių politinių postų, vis tiek dažniausiai pasirenkami vyrai. Ir tokia situacija turi keistis. Ir mes manome, kad ateityje tai bus e, svarbus, reikia pasiekti svarbaus pokyčio ir moterys turi sutelkti savo jėgas, kad tas pokytis būtų pasiektas. Dėkoju. E, e. Ačiū, ponė Tavareš. Marija Pierre Riksan iš Prancūzijos. Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai džiaugiuosi galėdama šiandien atstovauti Prancūzijai, švenčiant Tartautinės moters dienos, švenčia Tartautinę moters dieną čia Europos parlamente. Moterų traukimas į politinį gyvenimą, šis klausimas yra labai aktuolus, turint omenyje įvairius politinius lygmenis ir, ir Man tai yra labai aktuolus klausimas, turint omenyje ir mano siekį dalyvauti, vadovauti moterų delegacijai na, asamblėjoje. Moterų teisės yra įtvirtintos mūsų konstitucijoje ir labai svarbu buvo, svarbus buvo ir kiti primti įstatymai, kurie leido įtvirtinti šią lygybę. Buvo primti įvairūs įstatymai pastaraisiais metais, pagal kuriuos buvo siekiama užtikrinti paritetą, lygybę E, politinėse partijose ir rinkimuose visais lygmenimis. Mūsų parlamentas vyriausybės pagalba įsitrau... ir vyriausybė taip pat įsitraukė į siekius užtikrinti visišką paritetą ir lygybę politinėje, politinėje plotmėje. Ir per pastarosius parlamento rinkimus 48 procentai moterų yra būtent uh, E, mano politinėje partijoje, kuri atstovaujama yra nacionalinėje asamblėjoje. Taigi mes moterų delegacija dirbame labai daug, siekdami užtikrinti lygybę ir paritetą e, moterų, moterų didesnį įtraukimą į politinį gyvenimą komunų lygmenių. Taip pat e, mums reikalingas politinių teisėkuros veiksmų ir politinės valios užtikrinimas. Ir Prancūzija tikrai yra daug pasiekusi per pastaruosius dešimtmečius e, lyčių lygybės rytyje, bet aišku, reikia dar nuveikti daugiau darbų, nes kalbant apie lygybę, aš norėčiau pacituoti vieną moterį, kuris sakė, kad konstitucijos nuostatos nieko nereikš, jeigu mes neužtikrinsime tų siekių realybėje. Dėkoju. Ačiū, ponia Aleksan. O dabar norėčiau žodį perduoti Viktorijai Čmilytė Nilsen iš Lietuvos. Ačiū, e, ponios ir ponai. Aš atstovauju Lietuvos parlamentui, kur mažiau nei 25 procentų, 25 procentai yra moterų parlamente ir šiandieną aš kalbu šiek tiek e, pavydėdama kolegė iš Ispanijos, kuris sakė, kad pas juos yra 68 procentai moterų, moterių vyriausybėje. Mūsų vyriausybėje iš tiesų rekordas yra labai prastas, nes nulis moterų yra mūsų vyriausybėje šiuo metu ir aš labai tikiuosi, kad tai yra laikinas nesusipratimas, bet bijau, kad tai yra e, tam tikras tam tikrą tendenciją, kurią mes vertiname ir matome pastaruoju metu, kalbant apie lyčių lygybę ir jo sumenkinimą. Ir viena iš problemų yra ta, kad moterys, kurios išrenkamos į parlamentą, tokios moterys dažniausiai e, nustumiamos spręsti tokius švelnesnius moteriškus klausimus. Joms sunkiau yra padaryti karjerą ir užimti aukštesnius postus sprendimų prieimimo pozicijose. Ir dar viena problema yra ta, ką matėme pastaruoju metu, atsiradus mycių judėjimui, kai net moterys žurnalistės, kurios rašė apie šią problemą, susidūrė su grasinimais ir baisiai negražių elgesių, kibernetinių persekiojimų, įbauginimų, būtent dėl to, kad apie tai rašė, kad joms tai rūpėjo ir susilaukia tokių grasinimų ne tik iš vyrų, bet ir iš moterų. Tai kyla klausimas, ką mes darome ne taip, ko trūksta. Ir man atrodo, kad Europa yra puikia vieta moteriai, tačiau panašu, kad yra dar nemažai darbo, kurį teks atlikti ir aš norėčiau paraginti kolegas vyrus irgi labiau įsitraukti į šią sritį, nes be jokios abejonės Tai padės ne tik mums moteriams, bet padės ir visai visuomeniai. Dėkoju. Uh, thank you very much, Nilsen. Ačiū, ponė Nilsen. Dabar žodis Marielai Aristidų iš Kipro. Καλημέρα σα. Στην Κύπρο γίνονται μικρά και στα θέματα. Labadiena, ponios ir ponai. Kipre e, žengiami maži, bet svarbus žingsniai pažangos kryptimi. Tačiau nežiūrinti tai, moteris ir toliau yra nepakankamai atstovaujamos sprendimų prieimimo mechanizmuose, atstovavimo institucijose, savivaldybių tarybose, vyriausybėje. Šalies prezidentas darė pastangų, kad mo, daugiau moterų būtų paskirta į atsakingus postus, tačiau reikia dar daug nuveikti. Moteris uh, E, dažnai paliekamos imtis būtinės, būtinių darbų naštos. Reikia sukurti situaciją, kuomet moteris galėtų derinti šeimos, namų ir, ir politinį gyvenimą, galėtų dalyvauti valstybės gyvenime, e, svarbių sprendimų prieimime. Neseniai Kipro Respublika mm, ėmėsi ypatingų pastangų, skat, už, siekdama užtikrinti lyčių lygybę visais lygmenimis. Ministrų taryba priėmė nemažai svarbių sprendimų e, susijusių su šiuo svarbiu klausimu bei pradėjo programas skirtas šviesti visuomenę apie tai, kaip svarbu įtraukti moteris. Žinoma, e, numatyti ir reikalingi ištekliai bei finansavimas, kad tie darbai būtų vykdomi lyčių aspektų neutrali kalba. Apie tai taip pat e, vykdoma švietimo kampanija visais lygmenimis Kipre. Noriu pasidžiaugti Kipro Respublikos pastangomis ir vyriausybės veiksmais iki šiol pastaruoju metu, bandant sukurti E, lyčių požiūrių subalansuotą situaciją vyriausybėje ir e, valstybės valdymo institucijose visais lygmenimis ir visose sektoriuose buvo imtasi tikrai labai rimtų pastangų. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkė. O dabar žodis Kristinai Jurisnyti iš Rumunijos. Ačiū. Noriu pasidžiaugti šią galimybę ir garbę dalyvauti komiteto renginyje skirtame Tarptautiniai moters dienai 2019-aisiais. Pasinaudosiu galimybę kalbėti prancūziškai, kadangi esu ir prancūzų kalbos mokytoja. Kalbėsiu prancūziškai. Taigi, kad užtikrintume ir kultūrinę lygybę Norėčiau visų pirma akcentuoti bendradarbiavimo svarbą užtikrinant daugiau moterų politikoje. Rumunija, kurią aš atstovauju kaip e, lyčių lygybės komiteto pirmininkė e, šalies asamblėjoje, Rumunija, e, Rumunijoje e, moterų ir vyrų gyventojų skaičius yra maždaug vienodas, o parlamente moterų daug mažiau. Tik 18 procentų e, parlamento narių yra moteris. Europos mastus šis skaičius yra 36,2 procentai moterų parlamentuose. Norėčiau pabrėžti, kad tai vis dėlto rekordas e, per pasarosius 30 metų po komunistinio režimo žlugimo. Ir e, Rumunijos senate moterų yra tik 11 procentų kaip e, lyčių lygybės komiteto pirmininkė e, deputatų rūmose esu pateikusi pasiūlymų dėl pakeitimų, kad būtų įtvirtintos kvotos rink, Rumunijos rinkimų įstatymuose. Tai ne pirmasis bandymas įvesti privalomas kvotas bent 30 procentų, e, kad tie kandidačių moterų būtų sąrašuose, nacionaliniuose ir vietos tarybų rinkimuose. Tas siūlymas buvo nekarta teiktas pastaraisiais metais, tačiau nesusilaukė reikalingo politinio palaikymo. Dabar turiu, turime garbės pirmininkauti Europos Sąjungoje. Vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų tai e, skleisti vertybių Europą ir užtikrinti lyčių lygybę. Kokių priemonių imtas iki šiol? Galima būtų priminti, kalbant apie tai, kad pirmoji e, moteris iš Rumunijos gali būti paskirta vyriausiaja Europos prokurere, prokurore. E, sunku suvokti, kad po visų parengtų apžvalgų tyrimų e, visų statistinių domenų viskas teigia, kad daugiau moterų politikoje reiškia didesnę pažangą. Aš pasisakau už kvotą moteriams, kad jos dalyvautų Rumunijos ir Europos politinėme gyvenime. Ir iki 2010-ųjų, kuomet pas mus vyks e, rinkimai, tikimės pakeisti rinkimų įstatymą. E, noriu padėkoti už visas pastangas ir manau, kad tikrai atėjo laikas rinktis kvotas e, moteriams ir mergaitėms, nes moteris yra e, pokyčių variklis. Ačiū. <clears throat> Ačiū, ponė Jurisnyti. Dabar žodis poniai Marijai Telaryti iš Graikijos. Ačiū, ponė pirmininkė. moterų dalyvavimo didesnis aktyvumas politinėse institucijose toli nuo lygybės, jis iš yra labai žemas. Mes kalbame apie politinę marginalizaciją šiuo atveju. Ir tai egzistuoja lygia greta šalia įstatymuose numatytos e, lygybės. Čia be abejo yra tam tikras konfliktas. Žinau, kad labai svarbus kalbėti apie atskirti tarp politinio dalyvavimo ir politinio atstovavimo sprendimų prieimimo struktūrose, vyriausybėje. Kodėl? Jeigu kalbame apie politinį atstovavimą, čia dalyvaujame, dirbame ne, ne tik tam, kad e, kurtume politinę darbo tvarkę. Ta darbo tvarkė formuojame atsižvelgdami į lyčių darbo tvarkės aktualijas. Ir tai yra labai svarbu, nes taip lyčių aspektas integruojamas į viešąją politiką. Mes norime ne tik, kad moteris ateitų į politiką, bet kad moteris dirbtų ir lyčių lygybės srityje. Ir aš tikrai sutinku, kad kvotų sistema yra svarbiausias įrankis, bet ne vienintelis. Uh, E, kuris padėtų e, sparčiau užtikrinti lygų dalyvavimą. Reikia papildomų priemonių. Kitaip sakant, reikia e, lab, daugiau tikslinių priemonių, teisėkuros priemonių, iniciatyvų. Jeigu būtų laiko, patikčiau keletą pavyzdžių. Nesuprantu, kodėl pamirštame pažangos spartinimą, e, užtikrinant lygų atstovavimą. Kodėl to nesuderinus e, su priemonėmis skirtomis šeimos ir profesinio gyvenimo derinimui. Ir, kitaip sakant, laiko paskirstimas yra labai svarbus. Turime didinti e, vaiko priežiūros paslaugų pasirinkimą ir aš sutinku su visais parlamento iki šiol patiktais pasiūlymais. Ir tai visos tos priemonės padėtų uh, pasiekti nuo vieno trečdalio moterų iki 40 procentų po rinkimų. Ir mes raginsime kad, kad siekti didesnio moterų atstovavimo parlamente, iki šiol jų daugiau buvo tik tai vietos e, atstovavimo institucijose. Rinki, rinkiminiuose kandidatų sąraše tokia tendencija jau atsispindi, kitaip sakant, uh, kalbu apie tendenciją siekiant didesnės lyčių lygybės. Ir atsiprašau, kad aš taip greitai kalbėjau, sakė kalbėtoja. Ačiū dabar. Žodis kardinai Mer iš Danijos. Ir norėčiau paprašyti visų kalbėtojų nekalbėti ilgiau nei dvi minutės, nes laiko šioms diskusijoms mes turime nedaug. Ačiū. Noriu padėkoti už galimybę dalyvauti šiandienos renginyje. Danija. Daug kas mano, kad Danija yra labai toli pažengusi lyčių lygybės srityje. Uh, Mes norėtume, kad tai būtų, bet dabar, nes taip jau dabar nebėra. Nes kalbu kaip e, Danijos parlamento atstovė. Danijoje tik 10 procentų yra e, e, parlamente moterų, atsiliekame nuo Švedijos, Norvegijos, Islandijos. Atsiprašau, tik 10 procentų vyrų pasima tėvys, tėvo atostogas. E, daug daugiau, skaičiai daug geresni yra kitose šalise. Taip pat yra 7 e, procentų atlyginimų skirtumas Danijoje vyrų ir moterų. Ir tik tai šeštadalis visų svarbių postų parlamente priklauso moteriams. Bet Danijos vyriausybė, nežiūrinti nieką, nenori įvesti kvotų teisės aktuose. Kodėl taip yra? Argumentuojama, kad kad tai susijęs su laisvės savoka, kad kiekvienas asmuo turi teisę e, daryti savo pasirinkimą, nežiūrinti nieką. Danijoje ši laisvės e, koncepcija yra tokia, kad kiekvienas žmogus apsisprendžia, ko jis nori, daro individualų pasirinkimą. Ir galbūt mes turėtume peržiūrėti tą savoką, tą laisvės suvokimą. Tai moteris, kuri atsi, atsimuša į stiklinės lubas, nėra laisva. Nesi laisva, jeigu esi pirmoji uh, Danijos premjerė ir tavęs spaudos atstovai klausia, kaip jums sekasi rūpintis vaikais, nežiūrint tai, kad esi politikė. Laisvė susijusi su galimybė naudotis tomis pačiomis galimybėmis. Kad tai pasiektume, tokį tikslą pasiektume, manau, turime įsigilinti į tai, kaip suvokiame laisvę. Ir kad taptume tikrai laisvi ir laisvas, turime e, pasitelkti teisinės priemonės. Ačiū. Toliau Elizabeth Grossman iš Austrijos. Ačiū. Aš atstovauju Austrijos parlamentą. Na, tai palyginus e, e, europinių lygmenių pas mus yra gana daug moterų. Taip yra dėl tų partijų, kurios įsivedė privalomas kvotas. Uh, kiekvienas kandidatas, kandidatė e, yra atrenkami, bet jie turi jau turėti patirties, dirbdami vietos e, regioninių lygmenių. Na ir dėl to tos lygių galimybių priemonės turėtų būti taikomos ir vietos regionų lygmenių įvairiais politiniais lygmenimis. Aš pati dirbau ir savivaldybėje, ir regioninių lygmenių, savivaldos lygmenių, ir regionų lygmenių. Ir būtent taip patekau į politiką. Na ir čia reikia pasakyti, kad vietos lygmenių dar labai daug yra tradicinių lyčių vaidmenų pasiskirstimo. Na, pavyzdžiui, moteris e, dažniausiai organiz, turi organizuoti ir šventes. Ir iš tikrųjų e, vietos politinių lygmenių moteris, moteriams dažnai yra primet, primetami tie tiesiog tradiciniai vaidmenys, moterų galimybės apribojamos. Taigi mes e, turime imtis ir švietimo priemonių Aš nesakau, kad moteris įgyja prastesnį išsilavinimą, yra atvirkščiai, bet svarbu sustiprinti moterų savimonę tam, kad moteris pačios savimi labiau pasitikėtų ir kad jos sąmoningai konkuruotų su vyrais. Šiandien, šiandienos diskusijos tikrai labai įkvepia. Aš linkiu visiems parlamentams, linkiu jūsų parlamentui ir toliau uh, dirbti e, e, lygios visuomenės labui. Dėkoju poniai Gros, man toliau žodis e, baronieniai Sanderson iš Junktinės karalystės. Mikro. Ačiū. Uh. Ačiū. Na, iš tikrųjų girdėjome, kad apie 36 e, procentai e, Škotijos parlamento narių yra moterys. Bendruomenių rūmose e, dar mažiau, 32 procentai. Aš pati asamblėje dirbu 12 metų. Velse. Na ir anksčiau buvo tų moterų 50 procentų, kažkada net ir virš 50 procentų Aš ėjau aukštas pareigas, e, dirbau ministrų kabinete, kur virš 50 procentų narių buvo moteris. Dabar tie skaičiai sumažėjo iki 42 procentų, atsiprašau, 32 procentų. Ir labai įdomus dalykas, e, kaip pavyko pasiekti tokį aukštą moterų e, lygį. Dvi pagrindinės partijos įsivedė kvotas Na, o trečioji partija taip pat ėmėsi labai tokių teigiamų veiksmų, teigiamų priemonių. Mes naudojame mišrių sąrašų sistemą, taip pat ir proporcingo atstovavimo sistemą. Na ir dėl to pasikeitė padėtis pasikeitė ir pačios diskusijos. Bet labiausiai nuvylė žiniasklaida. Nuo pat pradžių pastebėjome, kad BBC e, norėjo nušviesti visuomenę tik apie ginčius, kurie e, vyko pas mus parlamente ir iš tikrųjų buvo mažiau dėmesio skirta moterų dalyvavimui politikoje. Ačiū. Dabar pon, žodis ponė Alessandra, Alessandrai Majorino iš Italijos, prašom. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už suteiktą žodį norėčiau pasinaudoti progą ir jūs informuoti apie dabartinę padėtį Italijoje dėl lyčių lygybės. Dabartinė Italijos, dabartinėme Italijos parlamente gausiai atstovaujamos moteris, apie 45 procentai moterų to nepakanka, bet tai yra žingsnis į priekį. Uh, Pirmą kartą mūsų Respublikos e, istorijoje Senatui pirmininkauja moteris. Moteris. Mes e, patvirtiname griežtesnius teisės aktus skirtus kovai su smurtu prieš moteris. Vis dėlto niekam nepaslaptis išgyvename labai jautrų laikotarpį. Italijoje, kaip ir ko gero visame pasaulyje, Dabar iškila pavojus moterų teisėms, kurias mes galvojame, kad jau esame iškovojusios kartą ir visiems laikams. Iškilo įvairių klausimų dėl teisės į kontracepciją ir e, pastaraisiais e, metais vis dažniau pasigirsta e, balsų sakančių, kad moters vieta namuose kad e, moteris yra gimusi tam, kad būtų motina. Tai yra moters likimas. Na, o mes galvojame, kad tokie pareiškimai jau e, liko praeitėje. Taigi aš kreipiuosi į jūs visus kolegos. Turime e, vieningai kovoti, mūsų laukia dar ilgas kelias. Mes turime padėti ir kitoms ES šalims, kovojant su tomis jėgomis, kurios mus tarsi nubloškia atgal. Turime daryti viską, kad būtų užtikrintos e, vienodos galimybės visiems šioje visuomenėje. Labai ačiū. We have three, three speakers left, but Dar liko trys kalbėtojas, bet labai trūksta laiko, taigi paprašyčiau e, likusių prelegenčių pasisakyti tik po minutę. Dabar žodis e, poniai Evai Matijas iš Čekijos. Dobrý den, dámy a pánové, já jenom krátce takovou poznámečku. E, Ačiū, kalbėsiu trumpai. tos e, organizacijos, kurios dirba lyčių lygybės srityje, yra tikrai labai svarbios. Taip pat ir šios dienos renginys labai svarbus. Dar ir dėl to, kad moteris gali pasikeisti savo patirtimi, kad e, būtų sustiprinta moterų savimonė. Ne apie tai reikia kalbėti ir tose renginiuose, kur gausiai dalyvauja vyrai. Visų pirma, vyrai turi suprasti, kad e, visuomenėje turėtų būti lygios galimybės visiems. Apie tai reikia kalbėti ir mokyklose, universitetuose, politikoje. Man atrodo, kad e, e, kai kuriuose šalise jau yra užtikrinta lyčių lygybė. Ačiū už tai, kad kalbėjote trumpai. E, toliau pane German, e, Germana Rokov iš Portugalijos. Ačiū. Tam, kad e, reikia pakeisti savimonę, tam, kad moteris įgytų vienodas, teis, vienodas galimybės. Reikia pakeisti mąstymą. Ir uh, Tai yra būtina, norint užtikrinti, kad moteris gausiau dalyvautų politikoje. Ir ne tik pačios moteris turi pradėti kitaip mąstyti, pati visuomenė turi pradėti kitaip mąstyti. Portugalijoje ilgą laiką moteris nedalyvavo politinėme gyvenime tik nuo 1974 metų moteris gali teikti savo kandidatūras. Na ir tai, yra, tai buvo svarbus žingsnis į priekį. E, šis e, aspektas yra įtvirtintas ir konstitucijoje, bet nepaisant to, moteris e, nepakankamai dar dalyvauja politikoje, čia dar daug ką būtų galima pakeisti. Reikia užtikrinti geresnę, geresnės galimybės moteriams dalyvauti ir politikoje, ir verslo pasaulyje. Ačiū ir galiausiai pane Jarkovič iš Kroatijos žodis jums. Ačiū. E, kadangi labai trūksta laiko, aš pasisakysiu kitoje diskusijų dalyje. Dėkoju. Dėkoju e, visoms e, nacionalinių parlamentų narėms už pasisakymus. Dabar suteiksiu žodį mūsų kvestinėms viešnioms. Jeigu galite, kalbėkite nelgiau kaip po porą minučių. Visų pirma, pane Enrika Bochner. Ačiū. Sako pane Bochnarts. Iš tikrųjų buvo daug kalbėta apie kvotas, bet tai nėra vienintelis instrumentas Mes turime pagalvoti ir apie kitus būdus, kaip moteris galėtų dalyvauti politikoje, eiti aukštas pareigas. Aš esu įstikinusi, kad tai yra vienintelė, vienintelis būdas paspartinti tą procesą, kurio tikrai labai reikia. Ačiū. Um, yes, Daktarė Kenė, ačiū. Ačiū visoms už pasisakymus. Iš tikrųjų nuskambėjo daug minčių. Buvo sakyta, kad reikia e, gyvendinti įvairias strategijas, kad reikia atlikti ir institucinės reformas ir reikia nustatyti kvotas e, e, institucijose daugelį metų, netgi ir šimtmečių dirba tik vyrai. Mes, kaip jūs ir sakėte, turime būti budras, net ir pasiekta pažanga gali būti sustabdyta, gali visuomenė pradėti eiti atgal. Uh, Taigi reikia nuolat atidžiai stebėti padėtį. Ačiū. Toliau e, Angelika e, Mlinar iš Alde, prašom. Ačiū. Pasistengsiu viską apibendrinti. Visų pirma, norėčiau padėkoti e, visiems už dalyvavimą šioje diskusijoje džiugiuosi galėdama pasidalinti baigiamosiomis pastabomis. Man atrodo, susidarė toks įspūdis, kad e, labai nekantraujame. E, aš taip pat labai nekantrauju, tačiau e, noriu priminti vieną dalyką, kurį dažnai pamirštame. Ne vieną tūkstantmetį e, truko patriarchatinė, pat, pat, patriarchinė e, santvarka. Visiškai neseniai įgyjome teisę balsuoti. Na ir tikrai labai džiaugiuosi e, tuo, ką pasakė kolegės. Iš tikrųjų, štai ir kolegė iš Italijos sakė, kad pastebimas, pastebimi ir žingsniai atgal, uh, tą jaučiame ir čia, Europos parlamente. Turime aiškiai suprasti, kad e, turime nuolat kovoti, e, kaip jau buvo sakyta, įvairiais lygmenimis. Ką pasakė kolegė iš Austrijos ir kolegė iš Lietuvos. Labai svarbios pastabos. Mes turime e, skatinti moterų savimonę, moterų pasitikėjimą savimi, kad jos e, suprastų, kad jos gali siekti aukštų pareigų, jos neturėtų tarsi įstrikti, e, spręsdamos vadinamosius švilniuosius klausimus, nes jos tarsi nustemo, nu, nustumiamos į šoną, su jomis nesielgiama rimtai, ko gero visos su tuo esame susidūrę. Net ir moterų reikalų komitetas nėra teisėkuros komitetas. Mes neturime tokių galių, kaip kad ekonominių reikalų, vidaus rinkos ar pramonės komitetas. Na ir mes turėtumėm siekti ir E, aukštų pareigų tose e, e, didesniuose, didesnį svorį turinčiose komitetuose, dirbdamas ir moterų reikalų komitete. Aš dirbu ir energetikos komitete ir man, mano frakcijoje tai suteikia didesnį politinį svorį kovojant už moterų teisės, nes kolegos mane šiek tiek prisibijo. Buvo paminėtas dar vienas svarbus dalykas, kurį, kurį reikėtų priminti priimti domeną. E, dėl to, ką pasakė pane e, Bochnijarts. E, iš tikrųjų, mes turime formuoti alijansus. Mes galbūt ir nesutarėme visais politiniais klausimais visose srityse, bet mes galbūt galime sutarti dėl to, kad turime skatinti moterų ir vyrų lygybę. Taigi turime formuoti alijansus tarpusavyje Demokratija yra pagrista bendradarbiavimu ir kompromisu. Ir vėlgi šiomis dienomis manom, matome, kad vyksta polarizacija. Aš tikrai pasisakau už kompromisus. Aš kaip politikė esu įstikinusi, kad pasaulis būtų geresnis, jeigu visi elgtųsi taip, kaip aš pasakau bet aš sutinku su tuo, kad ir kolegos turi gerų idėjų, gerų minčių. Jeigu mes norime pasiekti gerų rezultatų, mums reikia bendradarbiauti. Ypač džiugiuosi, kad čia dalyvauja Ragnieška ir Iračia. Mes, e, jos yra iš kitų frakcijų, bet mes glaudžiai bendradarbiaujame ir pasiekėme gerų rezultatų. Tai nepamirškime alijansų. Toliau e, kvotos. Aš esu liberalė, man galbūt sunku nus, e, pasisakyti už kvotas, bet aš jas ginu. Tai yra E, tam tikras būdas judėti prieki, kol e, nebus užtikrintas tam e, tikras procentinis moterų skaičius, tol kvotos bus pats geriausias būdas tam pasiekti. Galbūt problemų kelia pats kvotos pavadinimas, tai tą kvotą galima vadinti ir kitaip. Svarbu, kad būtų pasiektas tas geras rezultatas. Taip pat nuskambėjo labai svarbi mintis dėl to, kad reikia patikimos politinės strategijos dėl lyčių lygybės. Mes turime dirbti šią linkmę. Tai turėtų būti ir e, vidutinės trukmės, ir ilgalaikė strategija. Gegužės 26 dieną bus išrinktas naujas Europos parlamentas ir aš tikiuosi, kad e, šiam klausimui bus skirta daug dėmesio. Tai tiek. Na ir galiausiai. Noriu padėkoti kolegijai iš Danijos, kuri paminėjo laisvę. Tai labai artima mano politiniams įsitikinimams ir aš noriu pabrėžti, kad e, demokratija e, nėra įmanoma be lygybės. Moteris e, turi turėti galimybę balsuoti, siekti būti išrinktos, jos neturi būti diskriminuojamos. Tai tiek, o baigdama link, sveikinu visas su Tarptautinė moters diena. Ačiū. E, Ačiū, Angelika. Norėčiau padėkoti <laughs> gerbiamoms viešnioms už pasisakymus, dėkoju visiems nariams už pasisakymus. Ir dabar norėčiau perduoti pirmininkavimą kolegijai Ines Garsie Peres. Racija Garsie Peres. Ir dar kartą atsiprašau, kad labai širkščiu balsu šiandieną kalbėjau, tiesiog šią naktį užkimau. Please, please, uh, dear friends. Gerbiami draugai susėsti, nes laiko turime nedaug ir labai svarbu pradėti diskusijas ir suteikti galimybę jums pasisakyti. Taigi labai prašau, pradėsime darbą. Aš kalbėsiu ispaniškai. Tai jeigu reikia vertimo, užsidėkite ausinės. Buenos días a todas. Labadiena. Pradėsime svarstyti temą skirtą jaunų moterų dalyvavimui politikoje. Ir šios temos aptarimui esame pasikvietę du kalbėtojus, dvi kalbėtojas, kuriuoms noriu padėkoti e, už tai, kad sutiko ir norėjo dalyvauti šiame renginėje. Čia mano kolegė Ines, e, taip pat iš Europos parlamento. Džiugu, kad e, draugę dalyvavome diskusijose. Taip pat noriu padėkoti jums visoms už tai, kad esate čia. Mūsų yra 52 procentai Europoje moterų. Ir be mūsų, be mūsų pečių nebūtų įmanoma kurti Europos projekto ir mūsų šalių negalėtume kurti mūsų miestų. Todėl moterų dalyvavimas politikoje yra pamatinis dalykas. Leisiu savo pasidalinti porą pastebėjimų ir iš karto suteiksiu žodį kolegiams. Nenoriu praleisti galimybės išnaudoti šios e, diskusijų erdvės ir pasidalinti e, keliais pastebėjimais. Visų pirma, Europa yra vertybių projektas, e, o vyrų ir moterų lygybė yra viena iš tų vertybių. Tie, kurie dalyvaujame, dirbame Europos projekte, prisimame atsakomybę ir prievolę užtikrinti, kad tos vertybės, e, lygybės vertybė taptų realybę neatsitiktinai priimame sprendimus, neatsitiktinai yra vyriausybių, kuriuose nėra nei vienos moters, neatsitiktinai moterų dalyvavimo e, kriterijai, e, moters skai, dirbančių parlamente skaičius yra mažesnis nei vyrų. Tai apsprendžia nelygios struktūros. Dėl to turime kovoti ir tam turime įsipareigoti. Vyrai ir moteris, kurie siekiame, kad lygybės projektas būtų mūsų politinių veiksmų dalis. Ir kad tai taptų realybę, kaip matėme, kvotos e, tapo svarbiausia priemonė daugeliu iš mūsų, kad šiandien čia būtume šiandien. Be kvotų nebūtume pasiekę moterų dalyvavimo sprendimų, sprendimų prieimimo sferoje. Feminisčių ir moterų politikoje dėka, kurios dirbo ankstesnėse kartose. Mes dėl to čia esame šiandien. Ir todėl noriu išnaudoti šią erdvę ir labai nuoširdžiai padėkoti moteriams feministėms, kurios kūrė lygesnę visuomenę ir kurios suteikė mums visoms galimybę šiandien būti čia ir dar kartą akcentuoti savo teisės. Negalime leisti, kad mūsų dukros turėtų mažiau teisų nei mūsų mamos. Todėl mūsų laukia didžiulė užduotis tai gyvendinti jūsų dalyvavimo dėka. Tikiuosi, kad rytoj kovo 8-ąją Europos miestų gatvės skambės e, raginimais siekti lygybę, lygybės, e, kad skambės šūkiai raginimai siekti daugiau lygybės, kuriančią Europą, kurios mes norime, tokio, tokią, kokios mes norime. Ir dabar suteiksiu žodį uh, kolegiai Ines Zuber, kuri yra demokratinio moterų judėjimo narė iš Portugalijos. Ji dirba e, žmogaus teisų komitete Europos parlamente jau kurį laiką ir man tikrai labai malonu suteikti žodį jai šiandien pasisakyti šiame renginėje. Prašau, Ines. Ačiū, aš kalbėsiu portugališkai. Dėkoju ir ačiū. Dėkoju moterų teisų komitetui už tai, kad mane pakvietė ir aš savo pasakymą pradėsiu nuo šiek tiek kitų minčių. Esu tikrai giliai įsitikinusi, kad moterų problemos dėl neligybės yra įtvirtintos tame, kad yra netinkamos darbo sąlygos ekonominės, ekonominės, socialinės, kultūrinės sąlygos aktualios ir taip pat jų ryšys su materialinėmis sąlygomis. Ir ypač tai aktualu moteriams, kurios dirba už nedidelį atlygį. Mes galime kalbėti apie moterų dalyvavimą, bet turime pažvelgti į socialinės priežastis ir objektyvės gyvenimo sąlygas, nes priešingų atveju kyla pavojus, kad nematysime tų, kurios toliausiai yra nutolusios nuo galimybės dalyvauti politikoje ir visuomeninėme gyvenime. Taigi, turime kovoti su diskriminacija, bet taip pat turime įvertinti socialinės ekonominės sąlygas, jeigu norime, kad moterys siektų politinio kelio. Jeigu norime, kad ypatingai jaunos moterys suvaidintų savo vaidmenį ne tik vienur kitur būtų atstovaujamos, bet kad tai būtų normali tendencija, turime pirmiausiai vertinti netinkamas, neužtikrintas, negarantuotas darbo sąlygas, vertinti motinystės atostogus ir socialinės priežastis, nes matome, kad jaunos moterys ypatingai susidūrė, susidūrė su ne, prastomis darbo sąlygomis, negarantuot darbų be garantijų Europoje. Ir Portugalijoje 13 metais 64 procentai moterų neturėjo neterminuotų darbo sutarčių. Moterys e, iki 25 metų, iš jų tarpe 60 procentų neturėjo darbo su garantijomis ir neterminuotų darbo sutarčių. Taigi, tai yra tos moterys, kurios, e, kurioms sudėtingiausia susi, sus, susirasti užtikrintą darbą. 64 procentų 4 procentai moterų dirbo naktinį darbą, darbą pamainomis 2016 metais. Ir taip pat turime įvertinti ir tai, kad moterys uždirba mažiau. 16 procentų atotrukis tarp atlyginimų egzistuoja ir Portugalija moteris, moter, mot, vidutinis atlyginimas yra 600 eurų ir labai sudėtinga už tuos pinigus pragyventi visą mėnesį, nes faktiškai kartais tiek turi sumokėti už nuomą. Turi susirasti darbą dar, kol nepasibaigė galioti dabartinė tavo darbo sutartis ir dažnai moteris dirba naktimis, bando tai suderinti su atsakomybė šeimoje, rūpintis vaikais. Taigi Mano klausimas štai koks. Ar tai yra tinkamos sąlygos moteriams pradėti politinį gyvenimą, įsitraukti į politinį pilietinį gyvenimą ar kokios tai organizacijos veiklą? ES nori, kad mo, sako, kad nori, jog moterys dalyvautų politinėme gyvenime, bet labai dažnai pati ES turi užtikrinti kur kas lankstesnės ir parankesnės darbo sąlygas moterims. Taip pat mums reikalinga didesnė socialinė apsauga motinoms, Taip pat reikia patobulinti vaiko priežiūros direktyvą ir taip pat turi būti suteikiamas atlygi, užtikrinamas atlyginimas tam partneriui, kuris uždirba daugiau vaiko priežiūros atostogų metu ir taip pat e, turi būti numatytas e, ilgesnis vaiko priežiūros atostogų laikotarpis, kuomet yra gaunamas šimtaprocentinis atlyginimas taip pat Tik tokiu būdu moterys įsitrauks į politinę socialinę veiklą. Taip pat turime pasirūpinti, kad moterys nesusidurtų su diskriminacija dėl to, kad yra motinos ir joms tada sunkiau gauti vienodas teisės. Motinystė neturėtų kenkti joms daryti karjerą. 14 metų, 15 metų lyčių lygybės ataskaitoje buvo pas... teigiama, kad viešos paslaugos, ypatingai sveikatos priežiūros paslaugos, reiškia, kad vėlgi rūpybos priežiūros atsakomybė dažniausiai tenka moterims. Ir moteris turi rinktis arba dirbti nepilnu etatu, arba nedirbti iš vis, kad galėtų pasirūpinti savo vaikais. Tačiau tai reiškia, kad jos rizikuoja tuo, kad jų pensijos bus mažos. 34 procentai moterų negali susirasti darbo dėl atsakomybės šeimoje. Jeigu aš esu jauna moteris, uždirbu 600 eurų per mėnesį ir galiu gauti darželį savo vaikui už 300 eurų per mėnesį, aš nuspręsiu nedirbti, nes man tai yra per brangu. Taip pat moterys turi rūpintis pagyvenusiais tėvais, nėra kitų rūpybos variantų ir tada pasilikimas namuose moterio yra vienintelė galimybė. Tokiu būdu ji nusigrėžia nuo socialinio gyvenimo, darbo gyvenimo ir praranda galimybę jį įsitraukti. Nedidelės pajamos yra pats svarbiausias veiksnys. Tai aišku, mes kalbame apie tai, kad moteris turėtų labiau dalyvauti politinėme verslo gyvenime, užimti aukštesnės pareigas, bet mes neturime ignoruoti galybės moterų, kurios neturi tam pakankamai pajamų ir turime suprasti, kad bus labai daug neligybės, kalbant apie moterų dalyvavimą politinėme gyvenime, ypač turint omenyje tas, kurio, kurių pajamos yra labai mažos. Mes manome, kad dažniausiai rem, rem, ren, renkamas ideologinių pagrindų. Yra moterų ministrių, premjerių, Bet mes matome, kad ir matome mes tuomet, kad tai, kad moteris eina tokias pareigas iš tiesų, tai yra didžiulis įkvėpimas ir ekonominė, ekonominės priežastys iš tiesų suvaidina labai svarbu vaidmenį siekiant lygybės. Kovo 8 Tartutinė moters diena bus žymima rytoj Tai yra diena, kuomet buvo surinkta moterų konferencija ir Portugalija irgi žymės e, šią dieną. Taip pat e, Demokratinis moterų judėjimas renks demonstraciją jau trejus metus iš eilės e, ir vyrai ir moterys išeis į gatves ir pasisakys už lygybę. Muchas gracias, Inés. Y pasamos... Činės. Ir dabar iš karto žodis antrai kalbėtojai šią temą, poniai Karimai Zahi, kuri vykdo Equal Brussels kampaniją Bruselio miesto viešųjų regioninių ryšių tarnyboje, kuri kalbės apie tai, kas yra svarbiausia mūsų darbe. Ačiū, Gra ir ačiū. Kalbėsiu anglų kalbą. Ačiū už kvietimą dalyvauti šiame renginyje. Visų pirma, noriu pasakyti, kad šiandien aš nesavauju Briuselio e, sostinės regiono tarnybos, bet dirbu ten įgyvendinu kampaniją. Pradėjome taip pat kampaniją e, prieš e, smurtą lyties pagrindų neseniai. Tikiuosi, kad jūs nenusivilsite tuo, kad matote prieš save jauną kalbančią moterį. Aš kalbu iš tikrųjų ne jaunų moterų vardu, neatstovauju jų, bet noriu pasidalinti savo unikalią patirtimi ir pakalbėti apie moterų tikrąją galią ir valdžią politikoje ir kaip suteikti joms daugiau galių. Žinoma, reikia skaičių kad jais paremtume didesnę lyčių lygybę politikoje. Tačiau reikia ir kokybinio indėlio, būtent apie tai ir kalbėsiu. Noriu padėkoti daktarį Meril Kenny, kuri kalbėjo ir, ir ypač pakomentuosiu jos pastabą apie mentorystę, e, pavyzdžio rodymą, kad ir dažnai pasitaikantį teiginį, kad moteris pačios kaltos dėl to, kad jų per mažai yra politikoje. Reikia Europos mentorystės programos mergaitėms e, iš mažumų, iš kitokios etinės kilmės, taip pat iš skirtingų partijų. Paskutinėse Europos e, parlamentuose 2014-aisiais dirbau Europos e, moterų lobisčių organizacijoje ir sukūriau pirmąjį Europos mentorystės tinklą, kuris buvo e, pristatytas e, Briuselėje Europos parlamente 2014-aisiais. Tas projektas e, buvo parengtas kompanijos 50-50 kontekste, taip atrodė tos kampanijos ženkliukas, kad nesumaištumėt su šių metų Women's Lobby organizacijos parengta e, medžiaga. Tai tos kampanijos siekis buvo akcentuoti klausimus susijusius su moterų teisėmis ir lygybė ir kad tie klausimai būtų Europos darbo atvarkės prioritetai. Toks Europos lygmens mentorystės tinklas e, sukurtas pirmą kartą. Papasakosiu, kodėl. Iš tikrųjų, e, susi, susirinko 11 moterių moterų Europos parlamento narių, kurios norėjo dalyvauti 2014 parlamento rinkimuose ir jo, jos norėjo geriau pasirengti tiems rinkimams, dalyvavimui kampanijoje. Pavyzdžiui, Mojka Kleva Kešius iš Slovenijos dalyvavo tame tinkle, Ulrike Lunaček iš Žaliųjų iš Austrijos. Programa buvo sudaryta taip, kad būtų stiprinamas mo, jaunų moterų pasitikėjimas, gernami įgūdžiai ir kad jos galėtų tapti kandidatėmis į Europos parlamento nares. Vyko e, susitikimai, tetate susitikimai su mentoriumi, mentorė. Buvo kalbama apie partijų, partijų partijas ir demokratiją. Ir, pažiūrėjau, šioje konkrečioje salėje buvo, re, vyko renginys kuri pavadinimu mano parlamento narė, tokia pat kaip aš. Norėjome, kad žmonės tapatintųsi su konkrečiais atstovais. Ir JAV kongreso atstovė Linda Sačias tuo metu pareiškė, kad tikėtina, jog jei moteris, jog jei moteris prie, nesėdi prie sprendimų prieimimo stalo, tai tikėtina jų nebus ir meniu. E, ką laikėme svarbių dalykų - kurti tinklus. Tai pamatėme, kad to trūksta moteriams, to reikia moteriams, kurios ateina į politiką. Programoje buvo ir dalis skirta lyderystė ir gebėjimams, e, akcentuota būtinybė plėsti žinias apie Europos reikalus. Mes tai akcentavome tada, manau, kad aktualu tai ir šiandien. Įgyti įgūdžių, kaip kovoti su populizmu, kaip atremti populizmą ir kaip suvokti populistinių partijų naudojama ryšių strategija ir kaip ją veiksmingai atremti bendraujant su rinkėjais. Ir labiau nei bet kada šiandien matome, kad e, prieš lytį nukreiptas judėjimas, prieš lyties aspektą nukreiptas judėjimas, pavyzdžiui, yra tokia aktualija, kaip su juo kovoti. E, Taip pat moteris kandidatės dalyvavo e, plenariniuose parlamento posėdžiuose Strasbūre, taip pat komitetų posėdžiuose parlamente. Tuo metu, turiu pasakyti, vyko dar vienas labai įtakingas renginys skirtas moteriams politikoje ir jį susirinko daugybę moterų iš viso pasaulio. Ir tame renginyje jautei, kad moteris tikrai yra politikos dalis kalbėjome apie pavyzdžius, apie moteris, kurios gali tapti pavyzdžių kitoms, bet svarbiausia e, simtis iškvėpimo iš moterų užimančių aukštus postus politikoje. Tos programos unikalumas buvo e, Europos matmuo. Renginį finansavo Europos komisija. E, E, mokesčių mokėtojų lėšos tikrai gerai e, panaudotos ir paaiškinsiu kodėl. Ir dar vienas svarbus dalykas, ko pasiekėme, tai su, taip sukūrėme Europos tapatybės suvokimą. Kalbėjome apie individualius gebėjimus, nes tos moteris yra pilietės, kurios tapo kūrėjomis ir kurios prisidėjo prie kitų įgalinimo. Pavyzdžiui, Sančela Lasija neseniai, kuris neseniai buvo išrinkta pirmąją kar, e, kar, e, karibų, kilmės iš Karibų regiono atstove, kuri išrinkta, išrinkta į Londono miesto e, tarybą. Giulis Tomruk iš Niderlandų žaliųjų partijos atstovė, ji dabar yra Hudlinks partijos tarptautinė sekretorė Niderlanduose. Ji taip pat buvo kandidate ir paskutiniuose rinkimuose. Užbaigdama, noriu pasakyti, štai ką, ta, ką padėjo sukurti tą programą, geresnį suvokimą, kas yra lygybė ir už, užtikrino didesnį matomumą juodaodėms moteriams, moteriams iš mažumų Europos parlamente. Svarbu, kad Europos parlamentas atspindėtų visų Europoje gyvenančių žmonių įvairovę ir būtų užtikrinta lyčių lygybė, tai yra pagrindinė mūsų šiandienos tema. Mm, amžius yra svarbus veiksnys, kalbant apie moteris, taip pat etninė kilmė. Ar kaip Inės minėjo, uh, Dar vienas svarbus klausimas, kalbant įvairovę, tai socialinė kilmė. Mums reikia moterų, e, kurios turėtų skirtingos, būtų iš skirtingų socialinių sluoksnių, turėtų skirtingos patirties, nes dažnai susidurėme su nepotizmu ir e, mandatų sutelkimu konkrečiame ratelėje Nes kalbame ne, čia ne apie kažkokį genetinį kodą ar kažkokį palikimą, bet tai yra užkrečiama lyga tokie atvejai. Turime kalbėti apie kvotas ir kitus, veik, kitas veiksmingas priemonės. Europos politinių mentorių tinklas yra vaidina svarbu vaidmenį ir jisai svarbus ir nacionaliniu lygmeniu, nes sąsajos aiškios, viskas turi vykti visų pirma nacionaliniu lygmeniu. Tai svarbu. Ir tos pozityvios priemonės turi padėti vykdyti, a, pas, užtikrinti didesnę sklaidą ir aprepti. Ir tikiuosi, manau, kad tai apspręs, kas bus išrinktas jau kitą Europos parlamentą. Noriu užbaigdama pacituoti vieną tikrai gerą pavyzdį E, buvusią komisijos narę, dabartinę Pasaulio banko atstovę Kristaliną Georgijevą, kuri yra pasakiusi, kad ji pati e, pasitikėjimo užsitikrinimas yra labai svarbu, e, skatinant moteris. Ir ji pasakė, kad kiekvieną kartą, kai atsiranda vakancija užimti aukštą postą ji pati abejoja savimi, ar jai pavyks. Taigi, jeigu ji abejoja, galime tik įsivaizduoti, kaip mes visos kitos jaučiamės. Ir ji pasakė, nei institucija, nei viena šalis neišnaudos savo potencialo, jeigu neišnaudos savo žmonių potencialo, vyrų ir moterų. Muchas gracias a nuestras dos ponentes. Ačiū abiems kalbėtojams ir dabar galimybė E, dalyvauti diskusijose. Paprašėte žodžio, kaip ir anksčiau, kaip ir ankstesnėme, ankstesnės temos svarstime e, pasisakymui laikas dvi minutės, kad visos turėtų galimybę pasisakyti ir išgirsti atsakymą e, temos, kalbėtųjų šią temą. Visų pirma, Romana Herovik iš Kroatijos. Prašau, žodis jums. Es posible que yo haya pronunciado fatal el nombre. Galbūt visiškai neteisingai ištariau pavardę ir tas žmogus, kuriam suteikiau žodį, nesuprato, kad jam buvo suteiktas žodis. Ja aprovecho para pedir disculpas porque... Aš atsiprašau, nes galbūt netiksliai perskaičiau jūsų ištarių pavardę. Ne, nėra tos kolegės, tuomet žodis kitai kolegiai, kitam. Pone Kristina Jurisnyti iš Rumunijos, prašau. Uh, <laughs> Kalbėsiu prancūziškai. Aš pasisakau už um, lygius, lygias galimybės ir kalbinėje, kultūrinėje plotmėje. Kalbėsiu kaip mokytoja, kaip dėstytoja prancūzų kalbos ir noriu atsakyti poniai Ines. Iš tikrųjų, jeigu neturime laiko jeigu turi vaikų, jeigu turi sunkumų darbe, sunku tikėtis, kad atsiduosi politikai, nes nebus laiko tapti politikę moterimi iš didžiosios raidės. E, ne, neturėsi energijos ir negalėsi prisimti atsakomybės, tai labai sudėtinga. Aš esu moteris, aš turiu tik vieną vaiką, bet man buvo sudėtinga atsiduoti šiam darbui dėl visų šių kasdienių problemų. Uh, jau pastaruosius du, me, du su pusę metų aš turiu daugiau laiko, nes mano sunus yra jau didelis, jis pats dirba. Taigi, paprasčiausiai moteriams e, nelengva atsidėti politikai, nes jos privalo e, rūpintis būties darbais, apsipirkti, auginti vaikus. Švietimas yra svarbiausia užduotis, ugdymas yra svarbiausia užduotis. Ir kartais sudaro situacija tarsi be išeities. Norėčiau patikinti, kad visos pozityvios priemonės, apie kurias mes visos šiandien kalbėjome, nebus įgyvendintos be švietimo tinkamo. Nes E, visa evoliucija susijusi su švietimu. Deja, Rumunijoje, Rumunijoje nėra programos skirtos lygiom galimybėm e, mokyklų. Mokyklose e, klesti stereotipai lyties pagrindų, jeigu kalbame apie seksualinės ir reprodukcinės teisės, apie tai nekalbama 90 procentų mokyklų. Aš akcentuoju, aš taip kalbu daug apie švietimą, nes pavyzdžiui švietimas švietimas e, seksualinio išsilavinimo klausimais taip pat labai svarbus mokyklose. Manau, kad reikia kalbėti apie tai garsiai ir kad reikia teisėkuros iniciatyvų parlamente šioje srityje. Mes neseniai balsavome dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo ir turiu pasakyti, kad Rumunija ją ratifikavo 2016-aisiais, taip pat ir nuostatas privalomas švietimo sektoriuje ir kol kas nenumatyti jokie pakeitimai ruošiantis kitiems mokslo metams. Tai reiškia, kad mm, mokyklose dėstomų programų turinys atsilieka. Aš noriu palinkėti visoms šiandien čia esančioms moterims visokiojo pasiekmės ir pasitikėjimo savimi. Ačiū. Thank you, Mrs. Juristini. Now have the floor Mrs. Mariela Ariston. Ačiū toliau, pane Mariela Ariston iš Kipro, prašom. Dėkoju. Iš tikrųjų, moteriams kyla įvairių sunkumų, norint patekti į politiką. Kai, kai kada tie sunkumai tiesiog neįveikiami. Pavyzdžiui, Kipre moteris vis dar susiduria su sunkumais, kai nori patekti į politiką. Tie sunkumai tai yra ir socialinis moters vaidmuo, ir įvairūs klišė. Tai moteriams trūdo primti sprendimą pasukti politiką. Taip pat moteris dažnai rūpinasi vaikais, pagyvenusiais tėvais. Jeigu būtų sukurta gera priežiūros sistema, būt, kuri užtikrintų ir vaikų, ir senelių priežiūrą, tuomet moter, moteriams būtų lengviau gyventi, moteriams būtų lengviau dalyvauti politinėme gyvenime dabar politinė gyvenime e, dažnai e, dominuoja e, vyrai, o moteriams sunkiau su, su, suderinti politinį ir šeiminį gyvenimą. Taip pat noriu paminėti ir žiniasklaidą. Dažnai ir žiniasklaidoje yra sumenkinamas moters vaidmuo, yra įvairių iš ankstinių įsitikinimų. Uh, Taip pat noriu paminėti ir tai, kad labai svarbus vaidmo tenka švietimui, kad moteris būtų paskatintos dalyvauti viešajame gyvenime. Iš tikrųjų, didžiulis vaidmo e, tenka ir švietimo įstaigoms. Tai e, gali padėti moteriams siekti daugiau galimybių E, politinėme gyvenime. Moteris turėtų siekti dalyvauti ne tik žemesniuose politikos sluoksniuose, bet ir aukštesniuose. Jau buvo patvirtinta ir atitinkamų priemonių. Aš manau, kad Kipro visuomenė pribrendo pasukti naują linkme. Na ir baigdama noriu pasakyti, kad e, e, jau dabar atėjo pats laikas imtis veiksmų, e, norint užtikrinti, kad moteriams tektų svarbesnis vaidmuo ir kad e, moteris pasiektų pačius aukščiausius politinius lygmenius, bet tam, kad tai pasiektumėm, turime veikti kartu ne vien tik tai Kipre, bet ir tarptautinių lygmenių. Ačiū. Thank you, and now I have the floor. Dėkoju. Toliau Pana Kunava iš Europos parlamento, prašom. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χρόνια πολλά και αγωνιστικά σε όσες και όσους. Ačiū. Visų pirma, noriu visas pasveikinti su tarptautinė moters diena. Sveikinu ir tuos, kurie prisideda prie moterų kovos už savo teisės. Kodėl mes šiandien apie tai kalbame? Ar vis dar kasdien pažeidžiama daug moterų teisų. Aš manau, kad taip. Moteris, ypač jaunos moteris, e, šiuo metu kovoja tam, kad būtų įveikti e, didžiuliai iššūkiai, kurie vis dar egzistuoja prabėgus e, tiek daug metų nuo kovos pradžios. Mes turime kalbėti ir apie atlyginimus, ir apie pensijas, nepamirškime ir smurto prieš moteris. Uh, Mums reikia tokios politikos, tokių priemonių, kurios padėtų kovoti su šiomis rimtomis problemomis. Kalbame ir apie jaunas moteris politikoje, ne vien tik tais dėl to, kad artėja rinkimai į Europos parlamentą. Turime kovoti su egzistuojančia neligybė. Pažiūrėkime, kiek moterų patenka į Europos parlamentą, ar jos proporcingai atstovaujamos. Galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti feministiniai politikai moterų teisėms. Ypač kalbėkime apie jaunų moterų teisės, jos labai rimtai pažeidinėjamos, grubiai pažeidinėjamos ir e, tai yra sisteminė problema. moteris e, gali pasiūlyti kit, kitokių dalykų negu kad vyrai. Bet um, moteriams dažnai tiesiog užkatamas kelias, e, kai jos nori patekti į politiką. Nuo tada, kai gimė moterų teisų komitetas, jau prabėgo dešimt metų bet dėja kol kas nepakankamai dar nuveikta. Mes e, žingsniame į priekį vėžlio greičiu. Kodėl taip lietai turėtumėm e, paspartinti žingsnę ir užtikrinti, kad e, moteris vaidintų svarbu vaidmenį politikoje. Moteris turi turėti e, dalyvauti pačiuose aukščiausiuose politiniuose lygmenyse. Reikia teisės aktų, kurie skatintų tikrą lyčių lygybę. Neseniai buvo patvirtinta e, direktyva, kuri turėtų padėti suderinti šeiminį ir profesinį gyvenimą ir aš tikiuosi, kad tai atneš teigiamų pokyčių. Tačiau po paskutinių trilogų man akivaizdu, kad reikia dar daugiau kovoti už lyčių lygybę. Stebuklas neįvyks savaime. Mes turime dirbti sutelkusios jėgas. Labai sunku kovoti su tais stereotipais, kurie egzistuoja nuo pat pradžių. Aš manau, kad tikrai Turime intensyviai dirbti tam, kad įveiktumėm patriarchinės visuomenės keliamus iššūkius. Reikėtų kovoti su stereotipais susijusiais su lyč, lytimis. Ar tam atėjo laikas? Aš manau, kad taip. Ir čia galima būtų pritarti e, Rozos Luxemburg žodžiams, kad laisvė reiškia moterų laisvę jeigu galbūt jums, jeigu, net jeigu kažkas ir nėra feministas, e, turi kovoti už socialinę neligybę kovoti už socialinę lygybę, o socialinė lygybė reiškia vienodas galimybės ir vyrams, ir moteriams. Mrs. Marija. Ačiū. Marija Telereti iš Graikijos dabar pasisakys, prašau. Ačiū, Aš irgi sutinku su atstovė iš Portugalijos. Ir taip pat norėčiau pažymėti, kad darbo rinkos dereguliavimas ir nesaugus darbas, nesaugios darbo formos, kas tapo dar aktualiau įgyvendant taupimo politiką ištikus kriziai, visa tai sukūrė papildomas kliūtis moterims. Ir ta kasdienė kova moteriams už išgyvenimą tam, kad išlaikytų jo savo šeimas, kad galėtų užtikrinti stabilumą, užsitikrinti tam tikrą stabilumą darbo rinkoje. Aš manau, kad visos tos problemos yra labai rimtos ir labai didelės kliūtis moterims. Šalia to dar yra baimė, neužtikrintumas ir didžiulė milžiniška našta, kurią neša moterys rūpindamosi savo šeima ir namais. Ir puikiai suprantame, kodėl moterys vangiai įsitraukia į politiką. Taigi mes turime patvirtinti priemonės, politikos priemonės, kurios leistų sureguliuoti darbo rinką, pagerinti, geres, pagerinti darbo sąlygas ir skatinti vienodą atlygį moteriams ir vyrams. Tai turi mums rūpėti labiausiai. Taip pat mes turime rūpintis ir uh, atsakomybės namuose naštos paskirstimų tarp vyrų ir moterų. Būtent užtikrinti visą tai, kas reikalinga, kad ir vyrai, ir moterys vienodai rūpintųsi vaikais ir namais. Ir aš savo ankstesnėme pasisakymė minėjau, kad turime siekti tikslinės politikos ir pietų šalyse, kur ilgą laiką šeima vaidino labai svarbu vaidmenį ir socialinės rūpybos sistema nebuvo tinkamai sutvarkyti. Tai mes tas socialinės paslaugas turime labai sutvarkyti, kad šeima ne, nebūtų tai, kas vaidina tą socialinės rūpybos vaidmenį. Ir aišku, kalbant apie lyčių lygybę, jeigu mes imtumėmės tikslinių priemonių, institucinių priemonių, jeigu visuomenę labiau ir geriau informuotumėme apie tas problemas, su kuriomis susiduria moterys, jeigu visa tai bus padaryta, įveiksime tuos stereotipus ir reikalinga tokia praktika, kur daugiausiai dėmesio būtų skiriama tam, kad būtų atsisakoma stereotipų, tradicinių vaidmenų, ypatingai tai yra įsišaknyje vietinėse Europos šalyse. Taigi mes turime imti svarbių iniciatyvų šioje srityje ir aš manau, kad žiniasklaida čia suvaidina labai svarbu vaidmenį, taip pat ir švietimo įstaigos turi suvaidinti svarbu vaidmenį, bet žiniasklaida ypatingai. Turime skleisti lygybę žinią žinę apie tai, kad moterys gali dalyvauti politikoje. Dėkoju. Ačiū. Dėkoju poniai Ledidyti ir dabar Loren Griffith iš Airijos. Ačiū. Labai džiaugiuosi galėdama čia dalyvauti. Šiame susitikime dėkoju už tai, kad sutikote manęs išklausyti. Aš labai susidėliu susidomėjimu klausiausi apie nevienodus atlyginimus vyrams ir moteriams, nes ekonominės sąlygos vaidina labai svarbu vaidmenį, kalbant apie moterų dalyvavimą politikoje ir moterų galimybė gauti grinųjų pinigų yra lygiai taip pat, kaip, lygiai taip pat svarbi kaip galimybė už, užimti aukštas pareigas politinėje partijoje. Ir kvotos, mano manimus, vaidino svarbu vaidmenį Airijoje ir 16 metais vyko parlamento rinkimai ir pirmąjį kartą tuomet buvo išbandyta, išbandyti mūsų lyčių lygybės kvotų įstatymai, kurie padarė puikų poveikį ir daugiau moterų sitraukė į politinį gyvenimą. Taigi kartais dėja pastebime, kad pažanga stabdoma, sustoja. Taigi politinės partijos turi ne tik rinktis moteris, kad jos atstovautų tai partijai rinkimuose, bet taip pat su, turi suteikti jo, joms pakankamai pinigų, kad jos galėtų renkti savo veiksmingas rinkiminės kampanijas ir, ir laimėti jose. Uh, tai irgi yra lygiai taip pat svarbu ir taip pat rėmėjų mentorių tinklas yra labai svarbus ir suvaidina svarbu vaidmenį, nes kartais apsidairius matome, kad yra tokių žmonių, kurie jau tai yra išgyvenę ir per pastaruosius prieš trejus metus buvau išrinkta į parlamentą ir man, pažiūrėjau, buvo labai svarbu pasitelkti ir pasi, susilaukti paramos iš moterų, kurios parlamente dirbo anksčiau. Taigi reikalinga ta parama ir Labai svarbu, kad mes skirtumėme laiko jaunesnėms kolegėms partijose, teiktumėme joms paramą. Ir aš dar norėčiau labai trumpai pakalbėti apie tą aplinką, kurioje veikia moterys politikos plotmėje. Ir man labai įdomu buvo išklausyti apie tokią kampaniją mano parlamento, Europos parlamento narė. Iš tiesų, ši kampanija iš tiesų labai įdomi ir mes, moterys politikės, turime pasakoti žmonėms, kad mes nesame išskirtinės ar nesame tobulos, Nes kartais moterys, kurios įsitraukia į politiką, yra užkeliamos ant piedestalo ir kartais tai tampa kliūtimi jaunoms merginoms įsitraukti į politiką, nes jos pažiūri save, sako, aš tai visko nežinau, aš nesu tobula ir man yra sunkumų mano asmeninėme gyvenime ir panašiai. Taigi labai svarbu, mes, kad mes pripažintumėme, jog visi turime problemų savo asmeninėme gyvenime, bet vis tiek ėjome, dirbome tuos darbus ir mokėmės dirbdamos procese. Kartais man atrodo, kad nedraugiška aplinka, kuria, su kuria susidurėme politikoje, galbūt yra dažnai perdedama. Ir aš buvau anksčiau teisininkė, dirbau teisininkė ir ten lygiai taip pat atmosfera aplinka nėra draugiška ir palanki moterims ir nėra palanki šeimoms, šeimos atsakomybei. Taigi mes turime kažkaip rūpybos atsakomybę geriau dalintis mūsų visuomenėje ir nereikia išryškinti tų sunkumų, su kuriais susiduria moterys politikoje. Kai aš dalyvau pirmą kartą rinkimuose, aš laukiausi pirmojo savo vaiko ir pralaimėjau tuose rinkimuose ir daug tikrai geranoriškų žmonių man pasakė, kad, na, gal ir gerai, kad ne, nebuvai išrinkta, nes būtum nesugebėjus ir dirbti, ir rūpintis vaiku. Aš įsiklausiau į tą patarimą ir dalyvavau kitose rinkimuose ir laimė mane išrinko. Bet aš manau, kad mes turime atsiriboti nuo to nuolatinio naratyvo, kad politika netinkama moteriams, mes turime keisti tai, kaip veikia politika. Ir kartais tam tikri elementai yra pervertinami ir tai tampa barjerų įsitraukti moteriams į politiką. Dėkoju. You, Ačiū ir dabar Tavareš iš Portugalijos. Muito obrigada, eu speak in Portuguese. Eh, de facto, afirmas. Kalbėsiu portugališkai. Aišku, jaunoms moteriams nėra lengva įsitvirtinti. Ir faktų neskuėsi. Turime kalbėti apie tai, kaip moteris dalyvauja politikoje. Mo, motinoms, moteriams yra labai sunku būti politikai, politikoje. <coughs> Aš, kai buvau e, išrinkta, pastojau, gyvenimas tapo labai sudėtingas. O kitą kartą, kai kandidatavau, mano vaikui buvo uh, trys metai ir žmonės žiūrėjo mane ir sakė, a, tai dabar išvažiuosi į Lisaboną. Ir <coughs> jutau, kad jie į mane žiūri su panieka, kaip, kaip į motiną ir į moterį. Iš tikrųjų, motinystė viską apsunkina ap, ypač apsunkina politikės gyvenime. Tačiau kovojame ir pasiekėme, kad daug kas pasikeistų. Kai moteris ateina į politiką, moteris pasi, pasikeičia, bet kai daug moterų ateina į politiką, pasikeičia politika ir tai yra svarbu. Uh, Jeigu e, šiandien politika yra daug labiau e, integruojanti e, lygybės aspektą. Jeigu yra daug kur lygybė, taip yra dėl didelio moterų dalyvavimo politikoje. Būtent todėl noriu kalbėti apie dvi temas, svarbės, kurias norėjau paliesti jau anksčiau. Visų pirma, apie tai, kad apie tėvystę. Ar ir visus terminus turime nuolatos derinti. Ka, turime kalbėti apie vaiko auginimo atostogas, ne tik, o ne apie tėvystės ar motinystės atostogas. Nes įstatymai galioja šias rytė tapo kliūtimi moterims ir ypač jaunoms poroms. Taip pat ir darbo pasaulyje. Daugybė moterų parlamentarių kalba čia apie ir, ir žinome, ka, koks sprendimas buvo priimtas Ispanijoje praėjusį penktadienį dėl e, vienodų vaiko auginimo atostogų ir, ir tėvų ir motinai. Svarbu sekti tokiu pavyzdžiu. Visada e, tai gali pasirinkti, kas ima atostogas, vyras ar moteris. Tai gali daryti vienodai. Tačiau darbo aplinkoje dažnai suvokiama, kad tik moteris prisima motinos pareigas, vaiko uh, augintojos pareigas. Reikia nu, pasipriešinti tokiam mąstymui. Kol tai neįvyks, nepa, neįveiksime segregacijos ir diskriminacijos darbo santykių pasaulyje. Europa E, vis labiau senėja. Nors daugiau galimybių suteikiame, siekdami užtikrinti galimybę abiems tevams rūpintis vaiku. Tai yra labai svarbus veiksnys, kad žmonės galėtų siekti savo tikslų. Tai nesusiję su kažkokiais e, pavyzdžiais iš anksčiau. Svarbu, kad ir vyrai, ir moteris imtųsi tuo, tų pačių užduočių. Ir vien dėl to, kad moteris nu, naudojasi tą e, teisę, negalime kalbėti apie motinystę vien tik tai kaip moters išskirtinę privilegiją. Turime įtraukti ir vyrus, tėvus. Pasakiau būtent čia kalbėjau apie tai, kad, kad būtų iki galo parengtas e, e, pranešimas, kurį parengė kolegė Estrela, dirbusi Portuga, e, iš Portugalijos dirbusi Europos parlamente, kuri nagrinėjo e, tėvystės ir motinystės e, modelius visose ES šalyse. Būtent todėl norėjau apie tai čia pakalbėti. Ačiū ir prieš suteikdama. E, žodį kalbėtojams, kalbėtojams kad sureaguotų jūsų komentarus ir pasisakymus, norėčiau informuoti ir pasakyti, kad kai kalbame apie šeimos profesinio gyvenimo derinimo politiką, kalbame ne tik apie moteris, ir mūsų mamos, ir senelės dirbo ir namuose, ir, ir už namų ribų, ir visada teko viską derinti, ieškoti kompromisu, o dabar įsijungia ir turi įsijungti ir vyrai, tėvai į vaikų priežiūrą. Būtent todėl parlamente e, netrukus balsuosime dėl susitarimo pasiekto su taryba, dėl tėvystės atostogų ir numatomos galimybės ir tėvams, ir motinoms imti e, vaiko rūpybos atostogos. E, mes norėjome pasiekti, kad tie keturi mėnesiai, e, į kuriuos turi teisę tėvai ar motinos nebūtų perkeliami. Bet paskui nusprendėme, kad ta pasirinkimo galimybė yra įmanoma, bet tikimės, kad tai nereikš, jog visa našta teks tik motinoms, tik moterims. Bet kokiu atveju tai yra teigiamas žingsnis, tinkama kryptimi, užduočių, būties užduočių derinime, bandant užtikrinti e, lygias galimybės ir vo, moterų bei vyrų lygybę, lygybę darbo rinkoje. E, kad niekada moteris dirbanti įmonėje ir, ir esanti vaisingo amžiaus nesusilauktų klausimo, ar ji rengėsi būti mote, motina. Ir dabar iš karto žodis. Kolegė Ines Zuber tempo uh, apenas reforçar o apelo para que quando discutir Ačiū, kadangi turime nedaug laiko, pasistengsiu kalbėti trumpai. Mes kalbame apie mo moterų dalyvavimą politikoje. Na ir kalbame ne tik apie tas moteris, kurios jau e, yra politikoje. Turime pagalvoti ir apie tai, kaip padidinti moterų skaičių nacionaliniuose parlamentuose, Europos parlamente. Tam reikia kovoti su struktūrinėmis priežastimis. Būtent dėl struktūrinių priežasčių dar nedaug moterų dalyvauja. Tai Ačiū. Baigėme šios temos svarstymą ir dabar žodis kolegijai e, Harimai Zainį apibendrinti pasisakymus. Yes, it's very unusual to have two Karimas in the, the panel, so <laughs> there you are, there's one and two. But uh, thank you very much for... Labai ačiū už be galo įdomią diskusiją. Noriu pritarti kolegijai iš Graikijos, e, kuri sveikino visas su moters diena. Aš irgi sveikinu ir tikrai tikiuosi, kad pasieksime pažangos per pastarosius penkerius metus, manau, kad pajudėjome į priekį, bet e, tikiuosi spartesnės pažangos. Siekiant lyčių lygybės ir norint užtikrinti, kad moteris dalyvautų prieimant politinius sprendimus visais lygmenimis. Ačiū. Uh, thank you, Mrs. Saja. Sai. Ačiū, ponė Sahi. Ir dabar žodis mūsų kolegijai turizmo ir transporto komiteto pirmininkiai iš Žaliųjų frakcijos, poniai Karimai Dėlė. Aš kalbėsiu prancūziškai. Ačiū už kvietimą man, mielos kolegės. Ji tikrai puikiai dirba ir moterų teisų komitetas šiandien tampa vis svarbesnis mūsų institucijoje, Europos parlamente. Noriu padėkoti tau ir visoms kolegiams, kad neštume savo indėlį, reikia tai ir daryti, jį įnešti. Aš esu transporto komiteto pirmininkė. Prieš tai 40 metų nėra buvę e, to transporto komiteto pirmininko poste moters. Aš esu pirma, tai skadalinga. Kai pradėjau dirbti Europos parlamente, buvau tikrai labai jauna. Ir institucijos, ir politinis pasaulis iš tikrųjų buvo sukurtas vyrų vyrams. Ir kadangi aš pradėjau čia dirbti labai jauna, papasakosiu vieną jokingą istoriją, o paskui padarysiu išvadas Ponas Buzek tuo metu buvo Europos parlamento pirmininku ir e, jis pasisveikino per vakarienę su visais nariais ir sako, kaip pasiekė mane. Ir kuo, kuogi jūs užsiimate, sako jis man. Ir, ir, ir klausia manęs, kiek kalbų jūs kalbate, aš sakau tris kalbas, tri, moku. E, ir jis man sako, o tai jūs vertėja? Aš sakau, ne, aš nevertėja, aš esu parlamento narė taip pat. Ir čia yra mūsų problema. Nes e, sąmonėje, vyrų sąmonėje gali būti jauna moteris, dinamiška ir netgi būti parlamento nare. Tai svarbiausia žinia. Ir kai girdžiu tai, ką jūs sakote, jau kurį laiką, taip, iš tikrųjų, barjerai egzistuoja Ir visi sako, sunku moteriai būti politikoje, dirbti 12 valandų per dieną, nes e, turi būti gera mama, turi būti kabutėse gera įmonės vadovė, kažkur dirbti gerai, turi būti tobula. Atlikdama būties darbus, tai labai labai svarbu. Ir taip pat turi būti gera e, e, žmona. Ir ką daro visuomenė? Ji mums už, užkelia kalties naštą, mums moteris. Mums moteriams. Ir tai yra problema. Kodėl jaunos moteris nenori eiti į politiką? Nes viena vertus, o jūs apie tai kalbėjote, ačiū, kad tai paminėjote, egzistuoja konfliktas socialinių lygmenių. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Aš esu iš 13 devinta devintas vaikas, mano tėvas darb, iš darbininkų klasės. Ir, e, ir kai, kai įsivaizdavau e, apie politiką, kai mačiau apie politiką, tai politika nebuvo siejama su darbu. Man sakė, kad reikia susirasti darbą. Taigi, tai yra vienas iš, viena iš kliūčių taip pat, kurias reikia įveikti. Taigi, visų pirma, jūs nekartą tai sakėte, Reikia uh, lygybės atlyginimų srityje. Reikia lygių atlyginimų. Gerbiami užimtumo komiteto nariai, kiek rezoliucijų buvo priimta šią temą, svarstant pagrindinių teisių hartiją, e, buvo išsakyta daug gražių žodžių, pasipriešinkime neligybei, vyrai ir moteris yra ES vienu, vienos pagrindinių vertybių, bet kaip yra praktikoje, kur yra ta lygybė? Pavyzdžiui, pažvelkime į paskutinį Europos ekonominio e, forumo paskutinę ataskaitą. Ištirtos vos ne 150 šalių ir tyrimai atskleidžia, kad vyrų ir moterų lygybės dinamika, jeigu viskas eis tokiu pat tempu, tai ta lygybė bus pasiekta už 108 metų. Aš nesutinku, aš nenoriu laukti 108 metų. Reikės ne tik įstatymų, nes įstatymai geras dalykas, bet svarbu dar, kad tie įstatymai būtų taikomi ir gyvendinami. Reikės sankcijų. Nenormalu, kad atlyginimų lygybė neužtikrinima. Nors mes esame taip pat pasiruošę, e, išsimokslinę, turime tokius pat įgūdžius kaip vyrai. Visų pirma, atstovavimas. Matėme, kiek Europos parlamente pasiekėme, siekdami lygaus užtik, e, vyrų ir moterų atstovavimo valdybose, taip pat e, įmonių vadovų postuose. Yra daugybė priemonių. Ar jos yra įgyvendinamos, taikomos tos teisinės priemonės? Ne. Jeigu pasirenki politiko kelią, įstatymė egzistuoja lygybė ir mums turėtų atsiverti duris e, ir kai kas veikia, dabar yra daugiau moterų politikoje, tačiau reikia eiti dar toliau, nes moterų reikia ne tik politikoje, bet ir profsąjungose, versle įmonėse, visur kitur. Mes tikrai kovojame už vienodas teisės į įvairias reikalingas atostogas, bet jūs nekartą kalbėjote apie šeimos ir profesinio gyvenimo derinimą ir mums tos atostogos e, yra vaiko auginimo atostogos. Darėme spaudimą ir šiek tiek pasistumėjome į priekį, kai ką laimėjome. E, Tačiau e, darbdavių organizacijų atstovai teigia, ne, ne, ne, tai per daug brangiai kainuos. Bet tai juk idiotiška 2019-aisiais taip kalbėti, sakyti, kad tai per brangu. Jeigu rytoj vyras pasima vaiko priežiūros atostogas, tai poroje abiems apsimoka, nes tai reiškia, kad moteris gali greičiau grįžti į darbą susilaukusi vaikų. Taigi, šiais klausimais dar tikrai reikia tolesnės pažangos. Ir paskutinis dalykas. Moteris, man atrodo, šiek tiek pasiduoda suvaržymams ir nepakankamai ryštingai kai ko reikalauja. Pavyzdžiui, mes viduje nurijame visus ten tuos veiksnius, susitaikome su psichologiniais barjerais ir sakome savo, ne, ne, aš negaliu eiti į politiką, aš neturiu laiko, nes bus sunkumų, nes bus nelengva viską tinkamai sutvarkyti ir be to reikia nepamiršti, kad viskas bus tada tikrai labai sudėtinga. Sau pačios iškeliame kliūtis ir sakome savo, kad negalime kažko išsireikalauti, e, nebegalime būti lyderėmis, kad negalime teisingai pri, kažko vertinti, priimti e, teisingo sprendimo, kad vyriškas pasaulis dominuoja, kad tai yra tokia įsišaknyjusi sistema. Jūs visą tai minėjote, išvardinote. Tai, ką visuomenė primeta moteriai, kad tiek primeta, kad, kad ji viską supranta, suvokia, bet dabar yra 2019. -ieji. netrukus minėsime Tarptautinę moters dieną ir man atrodo, kad požiūris turėtų būti štai koks. Turime pasitikėti moterimis. Moteris turi išdrysti. Išdryskime investuoti save į politinį gyvenimą, išdryskime pasitikėti savimi, išdryskime parodyti, kad mes gebame tiek pat, kiek vyrai, kad e, būtų atsižvelgiama į visas moteris ir pasipriešinkime tam vaidmeniui visuomenėje, kuri visuomenė mus, mums bando primesti ir apriboti mus tik tuo vaidmenį. Ir jūs, vyrai, darykite spaudimą savo vyrams, savo žmonoms, savo sunums, savo mamoms, prisijunkite prie mūsų. Nes jūs, vyrai, taip pat privalomite mums padėti. Jūs turite suvokti, kad nieko nebus, jeigu tik būsite tarp vyrų su vyrais. Turite viešai kalbėti galvoti apie tai, projektuoti tokią ateities viziją, kurioje būtų lygi visuomenė, kurioje egzistuotų tikra lygybė tarp vyrų ir moterų. Ačiū. Muchas, muchas gracias, kolega Deli. Terminamos con... Ačiū, kolegė Deli. Tikrai labai aistringai užbaigtas šios temos svarstymas ir Dabar žodis žmogaus teisų komiteto vicepirmininkui poniai, ponui Pimento, kur ir po to galiausiai kalbės ponia Mogerini. Ačiū. Muito bem. Uh, avançamos no. Kągi, tęskime darbą. Mums teko garbė, nes pas mus apsilankė ir Federika Mogherini jie, tikiuosi, pasidalins baigiamosiomis pastabomis. Iš tikrųjų, įvyko labai aistringa diskusija. Po to, kai pasisakė e, Karima Dali, dar sunku, ką nors ir be pridurti. Iš tikrųjų, šiandien ryte išgirdome daug puikių minčių. Dabar vis dėlto aš dar pabandysiu apibendrinti diskusiją. Na, iš tikrųjų, buvo išsakyta daug puikių minčių, kaip kovoti su neligybė. Ir panašu, kad e, visų pasisakymų, visose pasisakymuose buvo minimas tas pats elementas, o būtent, kad e, moterų galimybės kol kas dar yra ribojamos. yra įvairių socioekonominių priežasčių, yra neligybė visais manomais lygmenimis ir taip pat susidurima su visokio pobūdžio diskriminacija. Moteris taip pat yra sistematiškai nuolat. Neįmanoma sukurti progresyvios visuomenės, neužtikrinus lygybės e, visose dimencijose. Taip pat šiandien buvo sakoma, kad uh, daugelis, kad yra ir daug statistinių duomenų, kurie liudija e, apie neligybę. Jie rodo, kad moteris dažniau susiduria su skurdu, patiria sunkumu darbo rinkoje, taip pat ir dėl motinystės atostogų. Aš manau, kad <coughs> galima būtų sakyti, jog e, iš visų pasisakymų e, šiandien akivaizdu, kad netgi jeigu ir egzistuoja teisės aktai, jeigu kažkokie tai principai įtvirtinti teisės aktuose, o beje, tai būtina norint kurti progresyvę visuomenę, vis dėlto, nors teisės aktai ir egzistuoja, bet e, tų teisės aktų nuostatos nepakankamai gyventinamos praktikoje. Taip pat ir Europos parlamente dar nepakankamai įtvirtintos moterų teisės. Problemos susijusios su darbu, su tėvystės atostogomis, vaiko priežiūros atostogomis. Su šiomis problemomis susiduria praktiškai kiekviena Europos moteris. Buvo minėtas ir labai aktualus smurto prieš moteris klausimas. Taip, Teisės aktai egzistuoja, jie yra svarbus, tačiau dėja ne visada jų pakanka. Ir dėl to tiesiog gražiai kalbama, kuriami teisės aktai, tačiau nesiemama konkrečių priemonių tokių konkrečių priemonių trūksta ir europinių lygmenių. Mums reikia tikrų pokyčių, tam, kad užtikrintumėm lygias teisės visiems. Jau yra pasiekta pažangos, bet e, ta pažanga dar nėra didelė. Ir e, moteriams nuolat kyla klausimas, kaip suderinti darbą ir šeimą. Na ir šiandien taip pat paaiškėjo, kad e, norint suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą, dar labai daug e, sunkumų iškyla. E, moterims sunku pasinaudoti vaiko priežiūroms atostogomis, moteris baiminasi, jog atitrūks nuo darbo rinkos, neligybė vis labiau įsigali Ir jeigu mes taip lietai dirbsime, tai prabėgs bent 200 metų, kol tikrai vyrų ir moterų teisės taps lygios. Taigi reikia ne tik gerų teisės aktų, reikia juos įgyvendinti ir praktikoje. Čia paminėčiau ir lygius atlyginimus vyrams ir moterims. Tai aktuali problema Aš vakar išgirdau, kad Prancūzijoje yra 11 teisės aktų, kuriais užtikrinamas šis vienodo atlyginimo principas. Tokie teisės aktai visur egzistuoja, tačiau nesiemama tinkamų priemonių tam, kad šis tikslas taptų realybę, pavyzdžiui, apmokestinimo srityje ar panašiai. nesupraskite manęs neteisingai, bet po to, ką šiandieną išgirdome, aš tikrai tikiuosi, kad moterų dalyvavimas politikoje nebus toks tikslas kaip po toks. Yra būtina sukurti tinkamas sąlygas tam, kad moteris galėtų dalyvauti politikoje, tačiau reikia esminių pokyčių. tam, kad moteris iš tikrųjų galėtų tame politinėme gyvenime dalyvauti. Ir vėl iškyla profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimas. Taip pat buvo dažnai sakyta, kad moteris dažniau dirba prastai apmokama, darbą, kad, jų, kad jos dažniau patiria skurdą. Nemažai, e, e, gal net 25 procentai ES gyventojų susiduria su skurdu, didžioji dalis jų yra moteris. Dažniau būtent moteris dirba prastesnį e, darbą, jos dažniau prižiūri kitus šeimos narius ir būtent dėl to moteris tarsi atskiriamas nuo darbo rinkos, nes e, visuomenėje vis dar įsišaknės tas e, požiūris, kad būtent moteris turi rūpintis vaikais, moteris e, baiminasi per ilgai e, būti atskirtos nuo darbo rinkos, nors įstatymuose ir įtvirtinta moters apsauga, jeigu ji tuo metu prižiūri vaiką, tačiau vis dėlto moteris bijo pasinaudoti savo teisėmis, jos tiesiog bijo, kad po vaiko priežiūros atostogų jos bus tarsi atskirtos po darbo rinkos ar praras darbo vietą. Taigi įstatymas kaip ir yra, bet jį reikia taikyti. Reikia konkrečių priemonių e, tuos įstatymus įgyvendinti praktikoje. Ketinimai yra geri ir gražus, tačiau juos reikia ir įgyvendinti. Nenoriu labai plėstis. Manau, kad iš tikrųjų nuskambėjo daug įdomių pasisakymų. Visi pasisakymai svarbus. Mūsų iš tikrųjų dar laukia ilgas kelias, norint užtikrinti lygybę visur. Bet kova už lygybę. E, neturi vykti vien tik tais kovo 8-ąją, kovoti reikia kiekvieną dieną. Ir kovoti turi tiek moteris, tiek ir vyrai. Moterų teisų komitete ir kitur. Aš manau, kad turime tęsti darbą ir kas žino, gal po metų, penkerių ar dešimties, tai apie ką šiandien kalbame, taps realybė. Tam, kad įvyktų pokyčių visuomenėje, reikia konkrečių priemonių. Ar jau turime informacijos apie tai, ar kada atvyks e, komisarė. Tikiuosi, kad netrukus po minutės. Taigi aš norėčiau jūsų paprašyti šiek tiek kantrybės. E, netrukus atvyks vyriausiai galiotinė ir pasisakys. Na, o dabar noriu padėkoti visiems, kurie pas mus atvyko iš nacionalinių parlamentų. Ačiū visiems už, už tai, kad sudalyvavote šiame renginyje. Ačiū ir tiems, kas dirba Europos parlamente. Dabar truputėlį palaukime. Netrukus pas mus atvyks vyriausioji galiotinė. Ora, uh, eu pedia só aos presentes que, que pudessem. Aš kviečiu visus, kurie yra salėje arba už jos ribų, kviečiu visus eh, užeiti, susėsti į savo vietas, nes komisijos narė atvyksta. Ir gali taip nutikti, kad teks toliau dirbti be vertimo. nes vertėjai turi baigti darbą. Štai jie atėjo. Please. It's a president. It's a president. no problem. So without, um... Taigi, nedelsdamas, aš perduodu žodį komisijos nariai, Frederikai Mogherini, komisijos vicepirmininkiai gali taip nutikti, kad reiks tęsti darbą angliškai. Ačiū. Atsiprašau, kad jūs pavėlavau.